Ja, weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Mėly kolegos, prašom susėsti, pradėsime komiteto posėdį. Noriu paklausti, ar kas nors nori pasiūlyti pakeisti darbo atvarkę. Akivaizdu, kad ne, taigi darbo atvarkė patvirtinta tokia, kaip ji yra išguldyta. Vertimas yra į visas kalbas išskyrus maltiečių ir estų kalbas. Kitas pranešimas. Pirmą kartą turime elektroninio posėdžio priemonę. Mes neseniai nusprendėme, kad kolegos kurie nori dirbti su sistema be popieriaus, galės tai padaryti. O kolegos iš administracijos mums padės, jie šiandien čia yra. Ši sistema pagrįsta interneto paslaugomis, na ir aišku, Visą tai skirta tam, kad reikia taupyti popierių. Tačiau niekas yra neverčiamas tai daryti, nors mes turėtume šioje srityje būti lyderiais. Aišku, tai yra savanoriškas projektas, reikia įgyti patirties, susipažinti su sistema. O gruodžio mėnesį Strasbūre buvo surinkti mokymai dirbti su sistema, sausio mėnesį bus dar vieni mokymai, kas nori, ar tai būtų parlamento nariai, darbuotojai ir asistentai galės daugiau giliau susipažinti su sistema, taigi kviečiu prisijungti. Kitas pranešimas. Pirmą kartą buvo panaudotas 70 straipsnis leidžiantis e, e, dirbti ankstyvojo antrojų svarstymo dėl RIS pranešimo. seminaras skirtas kūro kokybei įvyks šią savaitę. Šią savaitę, ketvirtadienį, visi gavote kvietimus čia Briuselė konferencijų centre Boršetėje. Kitas klausimas yra posėdžio protokolų tvirtinimas spalio 10-11 ir lapkričio 5-6 dienų posėdžių protokolai bus laikomi patvirtinti, jeigu niekas nepateiks prieštaravimų iki posėdžio pabaigos. Ketvirtas klausimas. Delegacijos į Doha ataskaita. Į e, delegacijos vykusios į klimato konferenciją Dohoje ataskaita. Ten vyko 15 parlamento narių 15 narių delegacija dalyvavo susitikimuose su ministrais, vyriausybių atstovais. Tai buvo labai naudinga, mes pasikalbėjome su kinų vyriausiųjų darybininkų, galėjome papasakoti apie savo teisės aktus, emisijų prie, priekybos e, sistemą, ETS. E, Visą tai buvo labai naudinga. Mūsų delegacija maloniai nustebo išgirdusi ministro pareiškime, kad laikrodžio stabdymo procedūra, e, kuri dabar jau pradėta, labai sveikintina yra Kinijoje. Jis trokšta bendradabiauti su Europą ir mes lauksime to, kas bus ateityje siekiant e, pasaulinio susitarimo. Bandėme susitikti su kaip galima daugiau parlamento narių, tačiau tai nebuvo įmanoma, nebuvo lengva padaryti, nes daug nacionalių parlamentų neatsuntė delegacijų. Todėl turėjome daugiau e, laiko skirti susitikimams su ministrais ir vyriausybė atstovais. Taip pat buvo e, renginys surinktas konferencijos paraštėse ten buvo daug lankytojų, mes pakalbėjome apie savo patirtį, transformuojant ekonomiką į mažai CO2 išskiriančią ekonomiką. Buvo gyva diskusija, buvo daug kvestų ekspertų, įskaitant e, Junktinių tautų aplinkos programos atstovus ir kitų specialistų. Dėl pačios konferencijos Mes ten buvome nuo antradienio iki penktadienio oficialioje dalyje. Dalyvavome, tačiau pabaigoje konferencijoje būna pratesimas dar, tačiau mes buvome gavę įgaliojimus ten būti tik nuo antradienio iki penktadienio. Darbo tarkė buvo labai imtata, jau kai kurios dalykus paminėjau. Kasdien dirbome iki vėlaus vakaro. Sustikimai buvo rengiami kas pusvalandį, kas valandą. Vyko įvairūs seminarai. Kai kuriems e, jų pirmininkavo ir mūsų delegacijos nariai. E, delegacijos vadovas buvo Karlas Heinzas Forensas, vicepirmininkas. į Dohą vežėmės rezoliuciją, dėl kurios balsavome čia. Tai yra nedidelis žingsnelis į priekį, kalbant apie prisitakymą prie klimato kaitos, apsisaugomas nuo klimato kaitos pasiekmių. Aišku, kažkokio proveržio nesitikėjome šį kartą, nors kai kuriuose srityse pažangos tikrai yra pasiekta, kalbant apie Durbano platformą, ilgalaikį bendradarbiavimą, ir ilgalaikius veiksmus. Turime e, veikiantį Kyoto 2 protokolą. Tai nėra labai daug. Ir e, tas e, dviejų laipsnių Celsijaus tikslas, kurį, dėl kurio balsavome plenarnėje sesijoje, nėra kol kas visuotinai patvirtintas. Na, o ES delegacijoje dalyvavo ne tik parlamento nariai, buvo ir 27 ministrai. Ir mums visos konferencijos metu reikėjo su jais konsultuotis, kad, kad visi kalbėtume vienodai. Yra, aišku, daug įvairiausių problemų susijusių su finansavimu. Aišku, kad mums būtų buvę maloniau, jeigu viešai būtų kalbėję daugiau ministrų ar komisijos narių, kaip ir mes, kad darėme. Taigi ateityje reikėtų taip ir e, daryti. Kitas susitikimas vyks Varšuvoje ir aš tikiuosi, kad ES parengs strategiją iki to laiko, kad e, mūsų veiksmai būtų labiau koordinuoti, pasiektume geresnių rezultatų ir todėl plenarinėje sesijoje turėtume aptarti Durbano rezultatus ir kas bus toliau, ne tik tarpusavėje, bet kartu su komisija ir taryba. Taigi reikia renktis Varšuvai ir parlamentas turėtų būti konstruktyvai kritiškas viso proceso atžvilgių, nes kitaip nepasieksime dviejų laipsnių Celsijaus tikslo. Taigi tiek trumpai apie mūsų išvyką. Jau turime daug norinčių kalbėti ir pirmiausia, jo laiminas. Äh, Ačiū. Ačiū pirmininkui už pranešimą. plenarijoje sesijoje mes ir vėl kalbėsime apie Doha. Kaip sakėte, yra atvertos duris naujai kovos su klimato kaita erai. Tai būtų optimistinis situacijos vertinimas. Pagal pesimistinį vertinimą užsvėrė duris tam, kad galėtume atsiek, pasiekti dviejų laipsnių Celsijaus tikslą. Taigi pasauliniu lygiu šioje srityje bus sunku pasiekti pažangos. Tai reiškia, kad mes turėtume savęs paklausti, kokį vaidmenį atlieka ES, ar ji tebe dirba taip pat veiksmingai kaip anksčiau, ar mūsų nuomonės dabar mažiau paisoma, ar mes galime mažiau pasiūlyti. Manau, kad svarbu, jog savo rezoliucijoje mes dar kartą minime savo užmojį dėl 30 procentų, to bet kuriuo atveju reikės. Ir turėtume pasiekti 30 procentų e, išmet, išmetamųjų taršalų sumažinimą iki 2020 metų. Jau nekalbame apie 20 procentų. Taip pat reikia tęsti darbą iki 2050 metų. Taigi turime laikytis to 30 procentų rodiklio. Kyla klausimas, ar kodėl tie alijansai, apie kuriuos mes galvojome, nepasiteisino. Čia turiu galvoje alijansus su valstybėmis narėmis, su Kartachenos protokolo šalimis Mes galvojame apie įvairius alijansus, bet jų nepavyko sukurti. Taip pat nelabai ką galėjome pasiūlyti ir finansavimo srityje, arba bent jau pasiūlėme ne tiek, kiek tikėjomės. Ir norėčiau dar keletą žodžių tarti apie JAV. Jeigu dalyvavote Kopenhagoje, tai matėte, ką E, galėjo pasiūlyti prezidentas Obama. Buvo akivaizdu, kad jis nieko negalėjo pasiūlyti, nes kongresas nenori imtis jokių žing... priemonių. Vėliau e, Hillary Clinton e, sakė, kad gali pasiūlyti 100 milijon, milijardų, milijardų dolerių iki 2020 metų, bet iš tikrųjų uh, tos lėšos nėra skirtos ir nėra pasakyta, iš kur jos gali būti skiriamos. Labai lengva švaistytis tokiais e, skaičiais, šimtais milijardų e, dolerių ir kalbėti apie CO2 išmetimų mažinimą, tačiau viskas pasikeičia, kai pradedame galvoti, iš kur tie pinigai e, ateis. Manau, kad konferencijos pabaiga buvo mm, gana įdomi, buvo patvirtintas Dohos dokumentas, tai yra teigiamas dalykas ir aš tikiuosi per kitą e, dėrybų klimato klausimais etapą mums pavyks pasiekti gana platų susitarimą, bet ne dėl Kijoto, nes ir Kankune užsienio reikalų ministrai e, patvirtino dokumentą, jam prie, tada prieštaravo Bolivija, šį kartą prieštaravo Rusija ir tikrai nemanau, kad mums pavyks pasiekti pažangos, jei lauksime, kol prie dokumento prisijungs visos skurdžiausios šalis. Manau, kad tiesiog reikia žengti pirmin. Ačiū. Hvala lepa. Um, najprej naj povem, da um, je bilo naše delo zelo učinkovito. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes dirbome labai veiksmingai, nes mūsų delegacijai buvo gerai vadovaujama. Skirtingai nei taryba, mes stengiamės e, reikšti vieningą nuomonę ir į susitikimus nusivežėme savo rezoliuciją, kurioje išdėstėme savo mintis. Manau, kad per daug pastangų įdedame bandydami aiškinti kitiems, kokia yra mūsų politika, užuot darę realią pažangą kovojant su klimato kaita ir mažinant išmetamų, išmetamųjų teršalų kiekius. Taigi, mes esame aplinkosaugos komitetas ir norime, kad ES labiau priartėtų prie mokslininkų teikiamų rekomendacijų įgyvendinimo, kaip jau ir buvo sakyta. Bet turime suvokti, kad to nepasieksime, jeigu prie mūsų neprisijungs kiti. Mūsų darbas gali duoti neigiamų rezultatų. Europoje galime prarasti darbo vietų, o mūsų aplinkosaugos būklė prastės, kadangi mes būsime nuėję toliau nei kitos valstybės. Taigi visų pirma, turime pasistengti įtvirtinti savo politiką ir įtikinti kitus e, būti ambicingesnius. Dokumentas buvo parengtas gerai, už tai dėkoju sekretoriatui. Manau, kad tai buvo turbūt viena geriausiai parengtų, organizuotų ir veiksmingiausių konferencijų, kurioje man yra tekę dalyvauti. Ačiū. Ačiū kartu Įsovai ir Žozefui, e, kad e, jūs tikrai taip e, nuodugniai e, šiaip jau e, pare, atlikot parengiamąjį darbą, labai gerai pasiruošėt, nes iš tikrųjų gali vykti nenumatytų dalykų per tokias konferencijas, tad tikrai jūs puikiai, puikiai pasirodėt, puikiai susitvarkėt su situacija. Ačiū už tai. Na, o dar vienas ekspertas Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, turiu pasakyti, kad kiti kolegos mums pavydėjo, mes pateikėm specialų lankstinuką e, šiaip jau tam e, vienam sustikimui, tai tikrai buvo nuveiktas geras darbas. Gerų ir blogų žinių yra iš dogos. Gera žinia tai, kad dėrybos pasistumėjo į priekį, pasaulis e, žengia į priekį, artėja pozicijos, artėjam prie susitarimo, o bloga žinia yra ta, kad e, tikrai tempas yra labai lėtas vis dėlto ir iš tikrųjų labai sunku bus pasiekti iki 2015 metų naujo veiksmingo tarptautinio susitarimo skirto klimato kaitos klausimams. Jei mes nekeisim padėties, jei mes tikrai, e, e, jei nepakeisim savo e, būtent darbo būdo ir kartu kitos šalis neprisims tam tikrų įsipareigojimų, tai tikrai tada bus sunku susitarti dėl bendro vardiklio kad ir pasiekti būtent susitarimą 2015 tai daug reiškia ir parlamentui, mūsų parlamentui, nes mes irgi gal, galim padėti e, valstybėms e, veikti e, aktyviai, bet mes turėtume pakeisti tiesiog mąstyseną. Iki šiol pateikėm rezoliuciją, dar iki aukščiausio lygio susitarimo gruodį šių metų gruodį, tai yra COP e, aukščiausio lygio susitikimas, tačiau to nepakanka, rezoliucijos nepakanka. Per paskutinį tą laiką, savaitės, vyko savotiškas maratonas, o dabar jau reikia išbėgti e, finišo tiesėje, reikia tikrai tiesiog pasirenkti tokiems tarpiniams susitikimams, antai vienas tokių bonoje, uh, numatomas, turėsim atidžiai stebėti, kaip darbas vyks ten ir mes turėtume labai atidžiai stebėti, kaip vyks dėrybos e, tuos visus metus, kad galėtume laiku įsikišti. Nes jei valstybės narės tikrai nesilaiky, ne, nedidins ambicijų lygio, e, ir kartu besideran, besiderančios šalis nedidins ambicijų. Tai nepriklausomai nuo to, kiek, kokių rezoliucijų pateiksim, visada bėgsim įvykiams iš paskos. E, tad paprastai anksčiau šalis sutarė dėl būsimų dėrybų įgaliojimų. Tad tokiu būdu mes turėtume nacionaliniu lygiu siekti, kad būtų uh, padidintos ambicijos, kad būtų galima manevruoti per pačias dėrybas, kad būtų galima sudaryti jau pirmą susitarimą. Tad taip, reikėtų didinti ambicijų lygį, siekti daugiau, negu kas jau buvo nuspręsta iki šiol. Dabar, kai kalbam apie nacionalinių delegacijų pozicijas, tai, tai taip, turė, neturėtume pamiršti būtent to siekio didinti ambicijas ir tas pasakytina ir apie visus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi, kaip ir kiti kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums ir sekretoriatui už tai, kad tikrai buvo gerai, labai gerai pasirinkta Ir dabar pono Jolainen pasiūlymų pasinaudosiu nuo, e, nuo susitikimo Kopenhagoje. O dabar tai, kas įvyko e, Doho, Dohoje, tai aš išvelgiu kaip Europos pozicijos tam tikrą sumenkėjimą. Tai galbūt per stipriai pasakyta, tačiau mus labai kritikavo daugiau negu daugiau tiek pietų valstybės, uh, tiek kitos tarp, e, nevyriausybinės organizacijos, kitos organizacijos. Ir dabar su Šveicarija, e, Norvegija, e, Šveicarija, Norvegija, Australija susitarėm dėl susitarimo 13-14 metams. Ir iš tikrųjų mes sutinkam, kad reikėtų dar daugiau dėti pastangų ir tų pastangų reikia. Tad, kaip sakiau, mus labai kritikavo daug šalių, kartu ir, ir ta šalis, kuri mus priėmė visus, ir tai paradoksas. Tad tai verčia susimastyti, susimastyti apie diplomatiją, turiu galvoje apskritai konferenciją skirtas klimato kaitos klausimams. Uh, Ir turiu galvoje taip, kaip reikėtų kalbėtis diplomatiškai su partneriais, tiek pramoniniam valstybėm, tiek su mūsų nuolatiniam partneriais, kad mes tikrai turėtume šiaip jau iš anksto savotiškai pasiruošti galimai kritikai. Norėčiau vieną dalyką pasakyti, paminėti štai tokį tokią paradoksinę, paradoksalią situaciją. Pasiekim gana kuklų rezultatą turint galvoje tai, kas buvo pastatyta ant kortos per dėrybas Dohoje. Bet kita vertus taip, e, nereikėtų išleisti iš akių, ką nuveikė kai kurios kitos pasaulio valstybės. Tad čia man toks įspūdis susidarė, kad mes tarsi tolstam nuo tarptautinės valdysenos e, ir tiesiog leidžiamės į tokius šalies vidaus klausimus. Anta mums sakė, kinai, tą sakė japonai, e, e, Koreja, Koreja, kitos tam tikros valstybės. Tad aišku, kad daugelį pasaulio šalių imtasi gana ambicingos politikos, tačiau trūksta tarptautinės valdysenos. Ir tokiu būdu mes, kaip Europos Sąjunga, kadangi vėlgi mes kažkaip neinami prieki, turint galvoje, turint galvoje tarptautinę e, valdyseną. Tad mes neturėtume išleisti iš akių e, energetikos, valdysena energetikos klaus, srityje, atsinaujinamųjų šaltinių panaudojimo srityje, nes kiti mus lenkia, tad mes turėtume veikti uh, aktyviau. Juk politinė prasme mes iš tikrųjų lyderiai, tačiau ekonominė, pramoninė prasme mes daug ką prarandam. Todėl reikėtų aiškinti aplinkai, kad e, iš tikrųjų, kad čia nereikėtų trypčioti tiesiog kiekvienai šaliai laikantis pačiai savos ten pramoninės ir, ir kitokios politikos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti sekretoriatui ir kitiems, kurie nuveikė puikų darbą tiek prieš, tiek per patį susitikimą Dohoje. Sutinku su kolega prieš mane kalbėjusią. Aš irgi kalbėjau aš irgi dalyvavau būtent toje ketvirtojoje konferencijoje klimato kaitos klausimais Ir iš tikrųjų labai buvo aiškiai matyti, koks, kaip buvo pasidaly, pasidalyjusios savotiškai ambicijų prasme šalis. Antai Norvegija, naftos, naftą gaminantis valstybė, kuri, kuri nėra ES narė, labai ambicinga. Kinija savo, savo po, tam tikrų mastų irgi ambicinga. Tač, tačiau tai iš tikrųjų E, vėlgi, per tą susitikimą be visą kitą kal buvo kalbama ir apie lėšų rinkimą, apie finansavimą, apie e, turtingų šalių e, į finansinį indėlį dėl politinių, dėl tam tikrų šalių, šalies vidaus priežasčių, dėl jų apskritai užsiengažavimo klimato kaitos klausimais. Uh, Taip, aš sutinku, kad mes išgyvenam dabar ekonominį nuosmūgį, ta, nuosmūgį tačiau ES turėtų vis dėlto veikti vieningiau, nes, kaip jau sakiau, buvo labai didelių skirtumų tarp šalių. Nes čia iš tikrųjų mes iš tikrųjų savotiškai buvom diskusijų centre būtent parlamentas, e, komisija savo laiku, o dabar savotiškai per štai šitą pastarąjį sustikimą mes buvom tar savotiškai nustumti į periferiją. Dabar, kaip jūs, Matija, sakėt pradžioj, kad vis dėlto, nepaisant visko, jūs optimist, optimistas, nepa, net, net ir kad nepaisant to, kad mes vis dėlto ir neinam pakankamai sparčiai į priekį e, ir vis dėlto nepaisant e, ekonominės krizės, vis dėlto mums pavyko pratesti Kyoto sustarimo galiojimą, tai yra imtis pačių svarbiausių žingsnių. Tačiau, manyčiau, kitas ir kiti sustikimai turėtų duoti daugiau rezultatų. Tad mes turėtume dirbti savotiškais, kurti savotiškus tinklus skirtus klimato kaitos klausimams. Uh, E, tiesiog juos įtraukiant e, tuos, e, kurie, kuriems rūpi šitie klausimai. Ir mes turėtume eiti geriau pasirengę į štai tokius susitikimus. Mes turėtume renkti rezoliucijas ir panašiai, ne tai, kad konkuruotume su Europos komisija ar perimtume jų atsakomybę. Uh, Bet iš tikrųjų darbas tinkluose irgi labai svarbus. E, tiesiog susitikti su, tai yra dirbti kartu su kitais asmenim. Aš manyčiau, kad iš ties labai, tai yra labai svarbu ateityje. Tai yra, turiu galvoj, Bonos e, susitikimą, e, Varšuvos susitikimą, kad iš tikrųjų Ir toliau labai trumpai apie JAV. Suprantama, JAV e, vaidmuo yra svarbiausias, labai svarbus, centrinis ir suprantu, kad JAV pageidavo būti matoma per šitą susitikimą. Dabar e, gal, galbūt ateinančiais, e, artimia, ateinančiais metais galbūt JAV kongresas mums bus palankesnis. Uh, ir kartu e, bus, e, tai yra, pavyks JAV kongresui sutarti dėl biudžeto lėšų skirtų būtent e, kovai su klimato kaita. Yra e, JAV politikų, kurie tikrai e, užsiengažavė. Bet e, vėlgi turėsim, aišku, žiūrėti, kas vyks JAV, bet kartu ir mes turėtume būti aktyvesni ir, ir atlikti, tai yra savo vaidmenį grina, greta komisijai numatytų. Ačiū, čia visi jau pasisakiusiai, dar turime komisijos atstovų, noriu padėkoti komisijai dėl to, kad nepaisant to, kad reikia koordinuoti veiksmus ES, jūs visada turite laiko atvykti parlamentui ir tarybai, jūs visada mus informuodavome apie esamą tarybų situaciją. Norėčiau pasveikinti vyriausiai darybininką, kuris vyko į Doha komisijos atstovauti. Prašom. Labai ačiū. Žinoma, man buvo labai malonu kartu su parlamentu būti tame pačiame palvėne. Mes niekada, aišku, net nesvajojame konkuruoti su parlamente, kaip minėjo prieš tai kalbėjusiai. Mes norime dirbti kartu su parlamentu. Manau, kad mūsų laukia didelė užduotis. Tiesa, kad buvo paruošta dirba kitam darybų raundui Dohoje 2015 metais e, Paryžiuje, kitais metais bus susitikimas taip pat dar Varšvoje ir mūsų laukia, europiečių mūsų laukia didelė užduotis, mes turime suvadinti savo vaidmenį iš ES pusės. Žinoma, visi dažnai, kai kalbam apie darybas, e, kalba labai daug. Tačiau svarbu yra tai, kad turime pripaži, pri, pri, pri, priminti ne tik savo, bet ir kolegoms trečiosios šalise, tai yra įgyvendinimas kažką pasiekėme Kopenhagoje e, ir Kankune ir Durbane ir visą tai reikia įgyvendinti tuo pat metu toliau derantis. Tas įgyvendinimas yra labai svarbus, jeigu norime susilaukti sėkmės darybose per ateinančius metus. Tik tai pavyzdžiais galima pasiekti pokyčių klimato kaitos darybose tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad gerų pavyzdžių čia buvo paminėta, kai kurios šalis nori eiti pirmin, tačiau jos taip pat dvėjoja įsipareigodamas tarptautiniu mastu. Tai turi pasikeisti ateityje, nes mūsų laukiantis kelias netaps lengvesnis iki 20 metų, ko gero sunkesnis. Būt, reikės e, priimti sunkius sprendimus. Šiuo metu kalbame apie energijos e, veiksmingą naudojimą, kalbame apie pigesnius dalykus, kuriuos reikia nuveikti iki 20 metų, tačiau po to, aš manau, tas kelias bus sunkesnis ir dėrybos bus e, sunkesnės negu kaip buvo, kad buvo iki Kopenhagos. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai dėl ambicijų ir siekių. Tai vėlgi buvo Dohoje pripažinta, kad mes e, kol kas negalime pasiekti dviejų e, laipsnių e, Celsijaus tikslo. Tačiau pripažįstama tai, kad, kad 13-14 metais bus dedamos papildomos pastangos siekiant įstikinti ką, tuo, ką galima padaryti iki 20 metų. Raginam 2014 metais surenkti ministrų susitikimą ir analizuoti vien tik tai šį klausimą, mūsų siekių iki 20 metų klausimą. Teisinga, manau, sakyti, kad tai, ką ES gali padėti ant stalo ateityje, priklausys nuo sprendimų priimtų taryboje ir, ir parlamente per ateinančius pusantrų metų. Yra keletas pasiūlymų, kuriuos patikė komisija dėl CO2 E, automobilios, e, florinuotų dujų, emisijų prekybos sistemoje ir tai gali pastumėti ribas e, pirmin ir pastumėti viską link 30 procentų tikslo. Tai yra labai svarbu Europos darybinėms pozicijoms per atėjančius kelius metus, kalbant apie siekius iki 20 metų. Trečiasis aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra sprendimų prieimimas Dohoje Buvo gerai, kad e, teisingai pasakyta, kad paskutinėje plenarinėje sesijoje Rusija kalbėjo ne tik savo vardu, bet ir Ukrainos, taip pat Baltarusijos vardu. Ir jos prieštaravo tam, kad būtų priimtas e, sprendimas dėl antrojo įsipareigojimų laikotarpio. Aišku, ar ateityje dar gali būti papildomų pasiekmių Tačiau iš mūsų pusės turime dėti papildomas pastangas, kad vėl įtrauktume Rusiją ir Ukrainą į darybas, nes 15 metų susitarimas be tų šalių turėtų būti neįmanomas. Jie yra mūsų konkurentai e, visiškai šalia ES pasienio, todėl reikėjo juos įtraukti į 15 metų susitarimą. Nemanau, kad galime apseiti be jų tame sustarime. Manau, kad galbūt dar viena pastaba dėl alijansų su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis, su progresyviais latino amerikiečiais. Žinoma, teisinga sakyti, kad alijansas nebuvo toksai paprastas kaip Durbane. Buvo keliama daug reikalavimų ES dėl antrojo įsipirgimų laikotarpio kadangi mes buvome vieninteliai be kelių kitų šalių, kurie norėjo to antrojo laiko tarpio, tai aišku, mums buvo keliami ir reikalavimai, ypač iš mažų e, salų valstybių, mažiausiai išvysiusius šalių, Afrikos grupės, nes tarp jų mes vieninteliai buvome turintis pinigų turbūt. Tačiau antrą savaitę viskas pasikeitė gana ženkliai atvykstant ministrams, diskusijoms tarpant labiau politinėmis, o ne tokiamis techninėmis. Ir manau, galiausiai, kas buvo toms šalims svarbu, tai būtent tai, kad bus tolesnė diskusija dėl tolesnių siekių ne tik po 20 metų, bet ir po 30 ir mes su Alijanso kolegomis dėl to sutarėme ir mes ketiname šį darbą pastumėti priekint. Tai galėtų būti labai svarbi gairė ir e, klimato finansavimo, galbūt kai žalesis e, klimato fondas pradės veikti. Ir kai kalbėsime apie iki 20 metų prisimtas e, ambicijas, ir mums reikės mūsų draugų iš mažiausiai išvystyčių šalių ir Afrikos grupės paramos. Ačiū. Baigiame diskusiją apie delegacijos į Dohą ataskaitą. Man atrodo, kad buvo visai naudinga aptarti šį klausimą. Na ir šios padrasinimus žvelgsime ir struktūriškai, ne tik galvojant apie konferencijas, bet reikia galvoti ir apie tai, kokios strategijos laikytis 13 ir 14 metais Paryžiuje. Ši e, tema galbūt nebuvo labai aiškiai keliama, mums reikia brėžti, reikia kelti poreikį įtraukti pilietinę visuomenę ir reikia užtikrinti kad tai būtų pirmasis, o ne trečias ar dar tolesnis prioritetas. Taigi labai ačiū. Rytoj balsuosime. Turime klausimą žodžiu šią temą. Toliau kitas darbo tarkas klausimas, kuris daro su šią temą. Tai yra konkreti kalba apie tai, kaip siekti mūsų tikslų. Ir tarptautiniu mastu mes galime pademonstruoti, kad mes rimtai kovojame su klimato kaita. Mūsų stipriausia priemonė yra apivartinių taršos leidimų sistema. Ir klausimas yra, kaip padidinti sistemos efektyvumą. Ji veikia, bet reikia gerinti jos veikimą. Kalbame apie direktyvos 203, 203 7 dalinį keitimą, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltame efektą sukeliančio dujų pirtinių taršos leidimų pardavimo aukcionų terminų. Taigi, trečiasis prekybos e, laikotarpis prasideda 13 metų sausio 1. Kalbantis apie energetikos ir klimato paketą, mes kalbėjome apie tai, kaip turėtų tos laikotarpis atrodyti. Žinoma, vyksta gana sunkios darybos su taryba ir komisija dėl to, kaip turėtų atrodyti ši sistema, yra priimtas sprendimo. Aš vieną pamenu sprendimą dėl švaros vystimosi mechanizmo. Pramonės komitete, pamenu, apie tai diskutavome ir man tai nepatiko. Man netrodė, kad parlamentas teisingai pasielgė dėl švarios taršos mechanizmo. Na, aišku, mes esame vis dar ekonominės finansų krizės e, sukūryje. Aišku, gamyba kol kas nedidėja, bent jau e, geriausia atveju stagnuoja. Ir e, rinkoje yra per daug CO2 sertifikatų. Yra maždaug 55, 955 milijonų perviršis perteklius leidimų. O kainas vyruoja nuo 30 iki 7 eurų už toną, priklausomai nuo tuo metu e, esančių naujienų, tos kainos vyruoja. O darantis dėl to, e, dėl šio mechanizmo buvo numatyta, kad 30 eurų už toną kaina. Na, matome, kad niekas neinvestuoja į priemonės saugančias nuo klimato kaitos, priešingai investuojama į anglį kūrenančias elektrinės. Aišku, galima ginčytis, ar tai gerai ar blogai, bet klimatui tai nebus gerai ir ilgesnių laikotarpių nebus gerai ir ekonomikai. Tai komisija imasi priemonių ir iki vasaros atostogų buvo pateikti pasiūlymai dėl e, vadinamojo laikotarpio pabaigos komitologijos priemonės. Na ir aišku, čia parlamente koordinatorių klausimas. Šis pranešimas yra labai trumpas. Iš esmės kalbama apie tai, kad reikia teisinio iškumo. Man atrodo, kad komisija iš esmės nepasitikėjo savo jėgomis ir pas, pateikė šį pasiūlymą kad apvertiniai taršos leidimai būtų išimti iš rinkos. E, klausimų nesurengėme, tačiau papildomą posėdį e, komiteto surengėme. Ir manau, kad buvo nutarta, kad tai galima padaryti galbūt vieną kartą, o ne nuolat tai daryti. Aš visą tai įrašiau į savo pranešimą. Ir dar vienas dalykas turi būti visiškai aiškus. Tai yra įrašyta pranešime. Tai nėra problemos sprendimas, tai yra tiesiog problemos atidėliojimas. Mes tiesiog ją nustumėme į šoną. Nes išėmus leidimus iš rinkos reiškia, kad jie galės patekti į rinką vėl. Taigi šiemet CO2 rinkos ataskaitoje reikia pradėti diskutuoti apie tai, kaip šią problemą spręsti ateityje, kaip sukurti didesnį pasitikėjimą sistemą. Nes vienas dalykas yra visiškai aiškus. E, kitas klausimas bus taip pat e, apie emisijos leidimų sistemą ir kalbėsime apie oro transportą. Jeigu visi dalyviai, kaip siūlė Japonija Dohoje, įvestų CO2 mokesčius, tai sunaikintų šią rinką. Mes norime, kad ATS veiktų tinkamai. Na, tai yra pradinis žingsnis ir norėčiau dabar išklausyti diskusijos. Na, man atrodo, kad mes šiuo metu dabar kalbame tik tai apie tai, kaip struktūruoti tą sistemos tokio leidimų išeimimo iš sistemos klausimą. Aš norėčiau, kad procedūrą pradėtume su kaip galima mažiau pakeitimų, kad vyktų struktūrinė diskusija. Tuo metu, kai turėsime pakankamai laikui, laiko tokiai diskusijai. O po to kitai komisijai galėtume pateikti savo nuomonę, kaip mes įsivaizduojame turėtų atrodyti ETS ateitis. Tačiau žinomi tuos leidimus iš rinkos mes tiesiog atidėliojame sprendimus. Aš norėčiau, kad šie, šis pranešimas būtų aptartas kaip galima geresnėje, geresnėje aplinkoje ir grafikas numatytas toks, kad nereikėtų skubėti, turime laiko jį aptarti tačiau prašau teik, pateikti kaip galima mažiau pakeitimų, kad galėtume laimėti laiko ir galėtume pateikti savo sutikimą su šios sistemos įgyvendinimu. Dabar kalbėsiu tarybai. Neprimti man tai, kad mes čia dirbame, darome savo darbus, o taryba E, šią diskusiją atidėlioja. Taigi mano kreipimas į 27 valstybės narės, prašom susitarti. E, mano kreipimasis yra visus 27 aplinkos ministrus e, pradėti darbą, nes trečiasis prekybos laikotarpis neprasidės sėkmingai. Tai yra juk e, Europos klimato politikos e, pamatinis akmuo, reikia viską pataisyti trumpam, o po to ateityje galėsime tinkamai viską pataisyti, nes kitaip ne tik mūsų klimato politika nukentės, bet ir mūsų patikimumas e, tolesnėse klimato konferencijose. Taigi tiek pradžiai, dabar norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų. Pone Karhola. Ačiū. Žinoma, ir aš noriu pasveikinti pranešėją, puikiai padirbėjus. Šis pranešimas yra žingsnis tinkama kryptimi, dėja jis nėra pakankamas. Iš tikrųjų, pranešime yra kalbama tik apie tai, ko nori komisija, tai yra iš rinkos pašalinti kai kurios leidimus. Komisija uh, visą laiką tvirtino, kad tai darys tik vieną kartą, bet aš manau, kad ir vieno karto yra per daug. Apivartinių taršos leidimų priekybos sistema turėjo būti technologijų atžvilgių neutrali priemonė, ji turėjo e, skatinti, mažinti e, išmetimus veiksmingai ir užtikrinti uh, nuspėjamumą rinkai. Tačiau turiu pasakyti, kad komisija dabar tapo didžiausia šios sistemos priešė. Ji e, nuolat tvirtina persidengiančius e, teisės aktus, kurie kišasi į elektros ir CO2 rinką. Ir ta nauja e, ATS sistema, priemonės siūlomos naujai šiai sistemai tik pakenks. Iš tikrųjų, tos priemonės jau pakenkė investicijų aplinkai Europoje, kadangi dėl teisinio neiškumo, nenuspėjamumo atsirado netikrumas. Žinoma, galima pripažinti, kad CO2 kaina dabar yra nedidelė, tačiau komisija pati turėtų pasižiūrėti į veidrodį ir suprasti, kad taip yra ne tik dėl nuosmukio. Ir užuot manipuliavusi sistemos veikimu, komisija turėtų nukreipti dėmesį į valstybių narių pastangas. Valstybės narės desperatiškai bando užtikrinti, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai atsip, būtų veiksmingi, atsipirktų. Uh, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema turėtų veikti taip, kaip buvo numatyta iš pradžių. Buvo siekiama mažinti išmetimus, nuo 2005 metų siekiama tai daryti, tačiau šie tikslai neįgyvendinami. Taigi ši sistema taip pat buvo vertinama kaip priemonė e, dėkti naujoves ir taip pat skatinti šią rinką, dirbtinai didinant CO2 kainas ir energijos kainas. Ir energijos sąnaudos jau dabar smarkiai padidėjusios ir dabar mes vien norėdami išgelbėti šią sistemą ir toliau e, didiname kainas. Taigi man kyla klausimas, dėl ko labiau susirūpinasi komisija. Ar uh, taršos leidimų priekybos sistemomis veikimu ar mūsų ekonomikos, e, darbo vietų ir visos visuomenės gerovė. Taigi mes visi nukenčiame ir siūlydama keisti aukcionų laiką, e, komisija kišasi į ETS sistemos taisyklės. Kolegos, mes negalime e, su viso dėmesio sutelkti vien į tos sistemos gelbėjimą sąskaita tų, kuriems ta sistema turėjo pasitarnauti. Manau, kad tokios priemonės gali sukelti nenuspėjamų politinių padarinių ir stabdyti ekonomikos atsigavimą. Taip pat gali trukdyti darbo vietų įkūrimui ir kenkti konkurencingumui. Taip pat dėl to gali smarkiai nukentėti ETS kaip rinkos priemonės patikimumas. E, jau yra prognozuojama, kad Europos didžiausi energijos elektros naudotojai turės susitaikyti su tuo, kad per artimiausius trejus metus dėl šių planų elektros kaina kasmet didės 3 procentais arba 1,2 milijardais eurų. Reikėtų apskritai pažiūrėti, kaip yra taikomos taisyklės. Devintas straipsnis draudžia nukelti leidimų priekybai laikotarpio pabaigą arba kelnoti leidimus iš vienų metų į kitus, nes yra nustatytas aiškus kasmet išleidžiamų leidimų kiekis ir taip pat yra taikomas linijinis e, e, koeficientas 1,7 procento. Ir komisija dabar bando keisti taisyklės. Komisija teigia, kad direktyvoje nėra nurodyta, kaip gali būti paskirstomos aukcionuose, paskirstomi aukcionuose parduodami kiekiai. Tačiau tokia nuostata neteisinga. Devintame straipsnėje yra labai aiškiai viskas pasakyta ir e, paprasto pakeitimo nepakaks, kad komisija galėtų kištis į šias taisyklės. Mes turėtume susilaikyti nuo bet kokių trumpalaikių intervencijų į ETS. Mes turėtume pradėti diskusiją apie integruotą E, pramonės ir e, energetikos politiką po 2010 metų, kad Europa taptų konkurencingesnė. Ačiū. Ačiū. Pono Deiviso nėra. Daugelis, daugelio kolegų nėra salėje, Sabin Vilts. Ne, Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Kolega paprašė manęs perskaityti jo pareiškimą. ETS turėjo būti rinka grindžiama priemonė, tai yra kainas turėjo lemti paklausa. Šiandien mums yra sakoma, kad CO2 rinka nėra įprasta rinka. Taip, tai tikrai nėra įprasta rinka, kadangi ji buvo sukurta dirbtinai. Tačiau mes sutarėme, kad priemonės turi būti grindžiamos rinkos taisyklėmis ir mes turime laikytis to sprendimo. Ekonominės krizės metu mes turime labai atsargiai priimti sprendimus, kurie gali sukelti naštą pramoniai. Ir jeigu mes visi sutarėme, kad leidimų perteklius susidarė dėl krizės ir dėl mažų gamybos apimčių, tai tada tam tikrų leidimų pašalinimas iš rinkos net ir laikinai gali kliudyti atsigavimui. Ir jeigu mes tikimės ekonomikos atsigavimo, tai galime prognozuoti rinkas, nes rinkos mechanizmai turės prognozuoti kainas, nes rinkos mechanizmai turės joms įtakos. Taigi Komisija siūlydama e, nukelti leidimų, sukelti leidimus į laikotarpio pabaigą sukelia netikrumą. Taip pat man kyla klausimas, ką reiškia žodžiai, kai reikia ir kas, ką reiškia tvarkingas rinkos veikimas. Ir manau, kad pranešėjas Pranešėjo e, pasiūlymas čia labai tinkamas, reikėtų pagalvoti, kokių galių įgyja komisija. Taigi mes galėtume pasigilinti į tą teksto dalį, tačiau negalime pritarti kitai pranešėjo prielaidai, kad e, vėliau reikėtų dėkti esminė, esmingesnius e, sistemos pakeitimus. Ačiū. Simanski, das Wort, bitte. Panie Przewodniczący. Dabar, dabar kolega Šimanskis. E, pone pirmininkė, ačiū. Diskusijos šiuo klausimu turėtų vykti atsižvelgiant į, e, sakykime, bendresnį kontekstą. Mes ką tik išgirdom apie konferencijos klimato kaitos klausimais rezultatą matom, kad didžiausi didžiau, valstybės, kurios labiausia teršia e, planetą, iš tikrųjų nepaiso, nepaiso e, būtent e, CO2 iš, išmetimo klausimų. Tad ES konkurencingumas nukenčia. Yra didžiulių, daugybė pasaulio valstybių, kurios turi e, gerų technologijų, bet kita vertus, kaip mes galėsim e, šiaip jau išlaikyti konkurenciją su tom šalim, ypač dabar, dabartinės ekonominės krizės sąlygomis. Iš tikrųjų, tos kitos kai kurios šalis e, pakerta e, šiaip jau priimtus įsipareigojimus. Jeigu mes dabar vėl šiaip pasisakytume už e, tą laikiną pašalinimą, leidimų pašalinimą iš rinkos, tai kas tada mumis tikės ateityje? Taip, aišku, galima teikti argumentų apie laisvąją rinką, e, kainų, tiesiog e, kainų rutuliojimasi savaiminį laisvoje rinkoje, tačiau tų argumentų nepakanka. Tad Lenkijos vardu norėčiau pasakyti, jog e, valstybių narių pozicijos labai įvairios Ir dabar, dabar kainos, leidimų kainos sumažėjo. Tai to dėka ši, ši, šis teisės aktas yra savotiškas, e, savotiškas e, tiesiog e, savo, savotiškai mus apsaugo, tačiau vis dėlto nepamirškim apskritai atskirų vartotojų, uh, E, padėtį, pramonės įmonių padėtį, jiems nebus lengva, nes čia jau kalbam ne vien tik tai apie pinigus, mes kalbam apie platesnius dalykus. Tad manyčiau, solidarumo sumetimais mes turėtume šiaip jau pažiūrėti į šitą reikalą plačiau, nes mes iš tikrųjų nors ir esam, nors ir pirmaujam Europoje kovoje su klimato kaita, tačiau mes negalim patys vieni pasiekti rezultatų. Nes e, nepamirškim, e, kaip svarbu tai, ką daro Kinija, Indija, kitos didžiosios valstybės narės. Tad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes neliktume vieni, bet kita vertus labai svarbu, kad mes išlaikytume konkurenciją. Aš suprantu, kad prezidentas Obama norėjo būti perinktas, Bet e, tikrai nemanau, kad kitos didžiosios valstybės e, pasisakytų už sprendimus, kuriais, e, kuriais būtų pakirsta jų ekonomika. Dabar toliau. Čia buvo kalbama apie spar, sparčią pažangą, bet čia turbūt nespardos klausimas svarbiausias apskritai. Klausimas, kada mes apskritai pasieksim šitų užsibrieštų tikslų. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, šiaip jau nesu PPE frakcijos e, koordinatorius, mano kolega, tačiau aš dalyvavau darbe e, nagrinėjant energetikos veiksmingumo direktyvą. Tad norėčiau priminti mūsų komitetui pono Kriso Deiviso pranešimą, kuris buvo pateiktas plenariniai sesijai kovo mėnesį. Ir tiesiog tada jau buvo e, komisija raginama tiesiog peržiūrėti dabartinę apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą. Tad buvo pasiektas vis dėlto kompromisinis susitarimas, prie kurio prisidėjo ir kitos frakcijos. Ir komisija tada per dėrybas padarė pareiškimą ir ten labai aiškiai matyti, kas tik tai, aišku, nori į tą klausimą gilintis, ten kalbama apie du žingsnius. Tad komisija raginama parlamento, komisija įsipareigoja pirmiausia pateikti bendros vieno, vienos vieningos rinkos e, ataskaitą ir kai kartu peržiūrėti tą vadinamąją backloading sistemą, tai yra laikina leidimų pašalinimo iš rinkos sistema. Aš suprantu, e, kai kas komisijos konkretų vertinimą siūlo kaip e, neteisinga, tačiau vis dėlto nepamirškit, vėlgi aš pakartojau, kad tiek plenarinėje sesijoje, tiek mūsų komitete vyko diskusijos būtent dėl to. Tad taip, čia kalbam apie tris pakopas. Pirmoji ta backloading sistema, toliau antroji pakopa ilgalaikiai sprendimai, o tada jau trečioj pakopui, tada vėl būtų galima kalbėti, kaip būtų galima įtvirtinti pusiausvyrą sistemoje. Todėl pono Matijas Grote pranešimas šiuo požiūriu tikrai yra labai geras, nes atkreiptas dėmesys į komisijos antai pasiūlymą, tai kad komisija gali tiesiog konkrečiai e, imtis veiksmų vos ne kiekvieną savaitę, bet kita vertus tai per, per, per, per daug numatoma e, komisijai. Tad e, vėlgi dabar e, buvo atlikta e, poveikio analizė ir tokiu būdu buvo, buvo pa, pa, parodyta, kad galima tikėtis kainos 30 eurų už toną kainos, kai kurie kolegos pasisakė prieš komisijos pasiūlymą. Aš manyčiau, kad mes turėtume pasigilinti į kainą ir apskritai į CO2 e, išmetimus. Bet kita vertus, e, juk turim e, pramonės įmonių sąrašą, oficialų sąrašą ir kartu pla, plačiai dalyjami šitie paskirstomi e, apivartiniai taršos leidimai, tai, tai iš tikrųjų tai veikia bendrą apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą. Tad e, kol kas iš tikrųjų, e, juk e, pramonės e, įmonės, iš tikrųjų, jos yra perkrautos apivartinių taršos leidimų skaičiumi. Tad man atrodo, valstybės narės savotiškai vėl žengia, tai yra Tai yra, kai kada žengia žingsnį atgal, nes juk mes kalbam iš tikrųjų apie Europos lygio problemą. Mes neturėtume laukti, kol valstybės narės imtųsi nacionalinių priemonių, kadangi konstatuos, jog ES lygių nepavykstama susitarti. Nes iš tikrųjų ne, ne, neturėtų būti tas klausimas gražinamas valstybėms narėms. Aš noriu padėkoti Petrio Lyzei už jo indėlį ir noriu priminti, kad e, jeigu kalbėsime apie jo pranešimą, apie energetikos veiksmingumą ir Kriso Deiviso pranešimą dėl energetikos gairių iki šiaip 52 metų, mes gana aiškiai pasisakėme dėl emisijų priekybos sistemos. Aš beveik baiminausi, bijojau, kai girdėjau kolegas sakė, kad mes žaigiame ne į priekį, o atgal ir nes mūsų patikimumas susviruotų, nebūtų nuoseklus. Taigi, ačiū Petrai Lyzai už tai, kad jis išvardino tai, dėl ko esame sutarę ir nubalsavę plenarinė sesija didelę daugumą dėl CO2. Tai komisija patikė naujų dalykų. ES yra pirmaujančių gretose. Reikia dar pažiūrėti, ar tie eksperimentai pasteisins. Dešimtame straipsnėje sakoma, kad gali prireikti korekcijų. Tačiau mes ne vieninteliai pasaulyje kažką darome. Australija, Kalifornija, Pietų Koreja, kai kurios Kinijos dalis kai ką daro, tikimės, kad ir kiti prisijungs. Mums reikia, kad rinka būtų pasaulinė, o tai galbūt galima pasiekti, kuriant kaip tam tikrą dėlionę ar mozaiką. Reikia paskliauti tuo, ką turime ir priversti ją funkcionuoti. 6 eurai už toną, tai ne, tai nepadės. Tai nekuria paskatų investuoti į technologijas ir, kaip sakė pranešėjas, paprasčiau būtų pastatyti daugiau brandolinių jėgainių, negu kad e, investuoti e, į technologijas, kuriant naujus energetikos energijos šaltinius. Komisija kalbėjo apie e, leidimų išėmimą iš prekybos, matėme rinkos reakciją kaina padidėjo 1 eurų ir po to vėl nukrito. Taigi, jeigu apsispręsime taip daryti, turime e, išspręsti problemą, reikia antro etapo, antros stadijos, kad būtų galima pakalbėti ir apie struktūrinius dalykus. Aš taip pat pasisakau už tai, kad e, laikytumėmės šio pranešimo temos, o ne e, e, siūlytume įvairiausius pakeitimus, kaip padarėme anksčiau plenarėje sesijoje. Taigi, E, leidimų išėmimas iš prekybos būtų vienas dalykas, tačiau kaip e, rinkos reakcija parodė, tai nedaug ką te padėtų. Tiesiog sistemoje yra klaida. Kuo daugiau atsinaujančios energijos naudojame, kuo daugiau jos taupome, tuo mažiau e, ši sistema bus naudojama. Rinka yra užtvindyta tų e, taršos leidimų ir reikia viską pergalvoti iš naujo. Kas kelia man nerimą? Čia ne tik pramonės sektoriai e, darasi vieni su kitais prekiaudami leidimais, e, dalyvauja čia ir finansų rinka, vyksta sukčiavimas, vagiami šie leidimai, reikia kažko e, tokio labiau apsaugoto, pasirodo rinkoje ir e, leidimų kopijos. Vokietijos bankas, Deutsche bankas yra šiuo metu tikrinamas, e, kur atrodo buvo sukčiauta e, karuselinių sukčiavimų, kurios suma sudaro 1,35 milijardo eurų. Barklo bankas taip pat atrodo čia prikišęs nagus. Jie iš tikrųjų lošia pasinaudodami šiais taršos leidimais. Jiems nerūpi klimato kaita, jiems rūpi pelnas. Taigi, jeigu e, čia įsitraukia tokie žaidėjai, tai e, iš tikrųjų jie nesiekia jokio klimato kaitos, stabdymo ar ko nors panašaus, tiesiog nori uždirbti milijonus prekiaudami leidimais. Tai kaip ten bebūtų yra problema ir manau, kad šis pranešimas leis mums žengti žingsnelį į priekį. Ačiū, turiu panas Kilakakis. Ačiū, ponia pirmininkė. Pradėčiau nuo klausimo, kuris man kyla. Girdėjau, kad labai gerai, kai jeigu leidimų kaina būtų didelė rinkoje. Taigi, ar mes dedame pastangas siekdami kuo didesnės kainos, ar to, kad e, rinka veiktų ir teiktų tai, ką turėtų teikti. Turime nuosmukį, ekonomikos nuosmukį, tai reiškia, kad kainos mažėja. Plus e, švarios e, taršos mechanizmas su skandalais, kuris mažino kainą. Tačiau maža kaina nereiškia, kad nepasiekėme tikslo, reiškia, mes per daug gerai pasiekėme. Ne dėl to, kad taip norėjome, bet taip įvyko. Manoma, kad jeigu šiandien padidėtų kaina, e, padidėtų investicijų. Tačiau, ką siūlote jūs, yra padidinti šiandien kainas, o 19-20 sumažinti klausimas. Jeigu kalbame apie investicijas ateityje, aš manau, kad apie tai ir kalbame, kodėl mes manome, kad kainos sumažinimas 20 metais pagerins investicijų klimatą. Ne. Būtent tuo met, ko gero, investicijos, e, investicijų sprendimai priimti šiandien pradėtų atsipirkti. Šios dienos investiciniai sprendimai bus nesvarbus e, tam, kas vyks po trijų metų. Jeigu priimsime investicinį sprendimą dabar, jis e, bus svarbus po penkerių metų, o tada bus mažesnė kaina. Taigi, kodėl taip daroma? Ar dėl to, kad kai kurios šalis nori teikti e, valstybės paramą energetikos pramoniai, ar dėl to, kad kai kurios šalis nori įvesti tam tikrą mokestį, ir politinę kainą perkelti ant šio komiteto pečių, nes kalbam apie daug pinigų. Junktinė karalystė spalio mėnesį paskelbė vertinimus. Jos klimato ar energetikos departamentas paskelbė vertinimus, kur sakoma, kad e, CO2 pašalinimo bus mm, už daug pinigų, taigi kalbam apie didelius pinigus. Ir kitos šalis, kurios susiduria su sunkumais, turės mokėti daug pinigų, jeigu tai bus daroma. Pasak e, Junktinės karalystės, šalis, kurios turės mokėti dalys, daugiau bus e, Rumanija, Lenkija, Čekoslovakija, Bulgarija, Ispanija. E, ir skurdžiai gyvenantys žmonės Europoje turės mokėti daug pinigų apmokėdami elektros sąskaitas. Ir už ką? Vokietija taip pat. Daug pinigų. 19 milijardų Junktinės karalystės tyrimas e, skelbia. Jeigu 900 milijonų tonų bus išimta ir negražinta. Nežinau, ar, kad, ar tai vertinimai teisingi, galbūt neteisingi, e, rinkas sunku, nus, sunku nuspėti, tačiau aiškiai uh, matosi, kad mo, žmonės turės mokėti didžiulį, didžiulį mokestį dėl mūsų sprendimo. Apie tai ir kalba. Uh, Tai neturės poveikio ateities investicijoms, e, tai turės poveikį artimiausiams keliams metams. Ačiū. Aišku, kad e, automatiškai atsiranda tų taršos leidimų kaina. Ta sužinoma per pirmąjį prekybos laikotarpį, kad jeigu tuos leidimus išduoda nemokamai, verslas joms kainą nustato vis tiek. Taigi vartotojai vis tiek mokės. Karin Lapaž. Merci, monsieur le, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Tema yra labai svarbi, kadangi šita mūsų įdėkta sistema nepa, nepadėjo mums pasiekti tikslų, kadangi mes e, tikrai labai atsipalaidavę buvom ilgą laiką, turiu galvoje e, kvotas, tam tikrą e, kvotų leidimų skaičių, kuris suteiktas įmonėms. Ir kartu ta mano pačios valstybė irgi teikia uh, E, daugiau leidimų įmonėms negu, negu tiek, kiek reikėjo sumažinti CO2 išmetalus e, Europoje. Tad e, iš tikrųjų dėl to padarinys kainos mažėjančios ir tai yra logiška. Tad reikėtų vėl prisiderinti, grįžti į ekonominę realybę. Kaip ir daugelis kolegų ir aš, aišku, labai įdėmiai uh, E, stebiu e, įmonės, e, įmon, įmonių, įmonių konkurencingumo padėtį. Tad dabar jeigu norėtume, kad mūsų politika būtų nuosekli iki 2020 metų, tai aišku, kad reikėtų turėti aišku, aiškius pranešimus apie kainas, turiu galvoje apie, turiu pirmiausia galvoje naujas įmonės, kad šios orientuotųsi į veiksmingesnę e, e, energetiką. Tad tokiu būdu Tad e, priešingų atveju tikrai nepasiektume tikslų. Taip, E, aš suprantu, kad e, dabar teikti argumentą, kad e, anglimi kūrenamis įmonės lengviau, pigiau jos kainuotų negu kad įmonės naudojančios atsinaujinamosius energijos šaltinius, tai toks argumentas būtų atmestinas. Tad Dabar e, vėlgi čia e, cituojami įvairūs e, skaičiai - 900 milijardų ar, ar ir vienas milijardas, bet aš manyčiau, kad mes pirmiausia turėtume uh, pirmiausia turėtume aptarinėti šitos klausimus, po to tada jau dar prieš tol, kol jie būtų pavedami spręsti pagal komitologijos procede, procedūrą. Tad mes tikrai turėtume sudaryti sąlygas e, būtent įmonėms išlaikyti pirmaujančią padėtį būtent šioje srityje mūsų, mūsų šitame e, šimtmetyje, e, būtent kuris yra energetikos veiksmingumo šimtmetis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar skaitant pranešimą, tai taip, konstatuoju, kad jūs e, užimat tokią protingą poziciją, kadangi jūs e, kalbant e, apie tą tokį laikiną, trump, trumpalaikę priemonę, trumpalaikį pašalinimą leidimų iš rinkos iki 2020 metų tam, kad būtų galima išlaikyti tam tikrą nuspėj, sistemos nuspėjamumą įmonėms. Uh, Tačiau labai svarbu štai kas. Svarbu, kad Europos komisija bet kuriuo momentu galėtų e, imtis veiksmų. O toliau gilinantis į šį klausimą, gil, gilinantis į šį klausimą kyla tam tikro nerimo, nes iš tikrųjų kalbant, kalbama nemažai apie kvotas, leidimus, dėl kurių sumažėjo Mm, kainos, bet visa tai vyksta labai didelės e, krizės sąlygomis ir būtent e, dėl tos krizės e, pateisinamas tas kainų mažėjimas. Nesuprantama, būtent CO2. Taip, at, Europos komisija dabar e, siūlo sistemą, kuri grindžiama buvo e, rinka, e, O dabar komisija praėjus tam tikram laikui sako, kad aš dabar jau noriu, mes dabar norim reglamentuoti šitą rinką. Tad e, tikrai komisija laikiusis liberalios pozicijos dabar elgesi visiškai priešingai. Taip, aš suprantu, kad mūsų įmonėms reikia stabilumo, e, nu, nuspėjamumo ir ypač tokiom sąlygom. Ir todėl manyčiau, kad e, kad kol kas reikėtų išlaikyti dabartinę sistemą 13-20 metų laikotarpiu, kad išlaikytume vis dėlto sistemos stabilumą, nes nepamirškim, juk reikia siekti, kad toji mūsų apivartinių taršos leidimų priekyba, e, kad jie pasitikėtų. O dabartiniam sąlygom tai vis dėlto, kas siūloma, būtų tikrai, tikrai tai vertintina kaip labai neigiama. Uh, E, įmonėms. Tad mūsų, komis, mūsų komisijos pasiūlymas visiškai netenkina. Ačiū, ponia Vaisgerber. Ačiū. Manau, kad labai svarbu, jog vyksta išsami diskusija apie būsimą uh, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą. Ta diskusija ir sistema svarbi ne tik ekonomikai. Kalbame ir apie pajamas gaunamas iš tos sistemos. Tas pajamas galima naudoti keičiant energijos šaltinius ir kovojant su klimato kaita. mažos kainos, kurios yra mokamos už taršos leidimus, tikrai nėra, negeneruoja pakankamai lėšų, kad būtų galima siekti tų dviejų tikslų. Todėl, manau, reikėtų pritarti mm, minčiai, kad leidimus, kai kurios leidimus reikia laikinai pašalinti. Iš, iš tikrųjų, mano nuomonė yra tarp dviejų kraštutinumo ir ir kiek suprantu, pranešėjas taip pat laikosi nuosaikios pozicijos. Ir tai yra teigiamas dalykas. Žinoma, mes negalime komisijai e, suteikti besąlyginių įgaliojimų, apie tai jau buvo kalbėta. Kitas dalykas, nuo 2013 iki 2020 metų turėtų būti nedaugiau kaip viena korekcija, apie tai aiškiai sako ir pranešėjas. Taip pat reikėtų galvoti ir apie kitas sąlygas. Reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima glaudžiai bendradarbiauti su komisija ir sukurti aiškę koncepciją, kuriai pritartų vidaus rinka. Ir e, tą sistemą reikėtų naudoti kaip rinką grindžiamą priemonę, o ne tam tikrą planavimo priemonę. Todėl norėčiau uh, paprašyti pranešėjo pagalvoti, ar nevertėtų numatyti tam tikros apskundimo sistemos, skundų pateikimo sistemos, jeigu leidimų kaina pradėtų labai greitai didėti. Apie tai nėra kalbama nei pranešime, nei komisijos pasiūlyme, nors, e, tiesą sakant, nesugebėjau perskaityti visų dokumentų. Taip pat galbūt reikėtų pagalvoti ir apie kitas sąlygas, nes čia juk mes kalbame apie kišimąsi į rinką ir tą įsikišimą reikėtų e, kaip galima labiau apriboti. Taigi, kaip jau sakiau, reikėtų laikytis nusaikios pozicijos. Ši tema yra labai svarbi ir apie tam tikrą aspektą jau buvo užsiminta, tai yra CO2 perkelimas į kitas šalis. turiu pasakyti, kad kai kurie pramonės sektoriai nedalyvauja sistemoje ir konkuruoja su tais sektoriais, kurie dalyvauja sistemoje ir dėl to konkurencija tampa nesažininga. Taip pat tokia situacija yra beprasmiška ir aplinkosaugos požiūrių, bent jau mano supratimu. Kai kurios pramonės šakos, kurios, pavyzdžiui, gamina statybos medžiagas, tarkime, cementą, nedalyvauja toje sistemoje ir konkuruoja su kitomis šakomis, kurios toje sistemoje dalyvauja. Manau, kad komisija turėtų pagalvoti, kaip pagerinti situaciją. Ir, kaip sako pranešėjas, labai svarbu pagalvoti, kaip sutvarkyti tą CO2 perkelimo mechanizmą ir siekti, kad jis būtų naudingas aplinkai. Ačiū. Krizdėjus. Ačiū. Pirmininkė atsiprašau, kad vėluoju. Tiesiog buvau pakviestas į žuvininkystės e, komitetą. Turėjau pasirūpinti, kad rytoj vyktų balsavimas dėl reformos. E, balsavimas vyks. Žinau, kad daugelis e, kolegų, daug žmonių kalba apie tai, kad reikia pasinaudoti progą pasinaudoti šiuo teisės aktu ir peržiūrėti visą ETS e sistemą. Ir komisija teikia įvairių pasiūlymų dėl leidimų pašalinimo, visiško leidimų pašalinimo iš rinkos. Aš atmetu visas tas idėjas, manau, kad šis pateiktas pasiūlymas yra aiškus ir turi likti aiškus. Mes šiame komitete ir įtre komitete pasisakėme už mažai CO2 išskiriančią ekonomiką ir tikrai neturėtume visko komplikuoti ir neturėtume to paversti labiau politizuotų dalykų nei reikia. Neturėtume komisijai suteikti nesalginių įgaliojimų, tai buvo sakoma. Gal ir ne, tačiau jau tai, kad komisija kreipiasi į mus ir siūlo bendro sprendimo prieimimo procedūrą, galima būtų teikti, kad čia kalbame apie nedidelę korekciją, tiesiog keičiame leidimų išleidimo į rinką laiką, ne, nekvestionuojamas pats leidimų skaičius. Taigi šiuo atveju, manau, komisija galėtų veikti tiesiog kaip reguliuotojas ir mes turėtume leisti komisijai dirbti savo darbą. O kitus klausimus, uh, Mm, susijusių su ETS ateitimi aptartsime kitais metais ir lauksime komisijos pasiūlymų, kurie mums leistų tai aptarti. Ir paskutinė pastaba. Mes žinome, kad apie vertinių taršos leidimų priekybos sistema iki šiol prisidėjo prie to, kad e, pagrindiniai pramonės objektai išskirtų mažiau CO2. Mes galbūt galime daryti prielaidą, kad darėme prielaidą, kad ši sistema paskatins e, investicijas į mažai CO2 išskiriančią pramonę. Tačiau tai buvo pasiekta kitais e, būdais, nustatant specialius tikslus, taip pat per tam tikras vyriausybių subsidijas. ETS tiesiogiai prie to neprisidėjo, galbūt ateityje galėtume apie tai pagalvoti. Vis dėlto mes pripažįstame, kad uh, ES e apivartinių taršos leidimų priekybos sistema yra ES pagrindinė priemonė kovojant su e, teršalų išmetimais iš svarbiausių, didžiausių pramonės objektų. Daugelis pasaulio šalių dabar gilinasi į mūsų sistemą ir e, bando pasiekti mūsų pavyzdžių ir tikrai būtų kvaila leisti ETS žlugti. Rinka jau reaguoja į pokyčius, į tam tikrų leidimų pašalinimą. Ir jeigu mes dabar pasipriešinsime šiais, šiems pasiūlymams, tai pasitikėjimas sistema visiškai žlugs. Pirmininkausiančios Airijos vienas iš atstovų prieš keletą mėnesių man sakė, kad mums tikrai nepatinka tie pasiūlymai, tačiau dar mažiau mums patiktų tai, kad tokių pasiūlymų nebūtų. Taigi tiesiog reikia rinktis iš dviejų e, blogybių. Ačiū. Thank you very much also for your closing remark and now I want to hand over to Mrs. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos e, atstoviai, ji pakalbės apie ETS įgyvendinimą. Ačiū pirmininkė, ačiū už šią įdomią diskusiją. Mes Žinoma, labai atidžiai perskaitėme jūsų pranešimą ir norėčiau priminti keletą dalykų, kuriais yra grindžiamas komisijos pasiūlymas dėl aukcionų laiko keitimo. Komisija visada teigia, kad nelabai noriai teikia šį pasiūlymą, šiek tiek užtrukome, kol jį parengėme ir mes tik lapkričio mėnesį pateikėme pasiūlymą dėl 955 milijonų leidimų. Tačiau pačios diskusijos prasidėjo daug anksčiau, mes kalbėjome apie sąsajas tarp šios sistemos ir kitų teisės aktų, kuriuose keliami tikslai susijęs su atsinaujinančiais energijos ištekliais. Energetikos pakete yra tų sąsajų ir e, yra pasiūlymų dėl energinio efektyvumo. Keletas parlamento narių mums jau priminė apie dėl to vykstančias dėrybas ir priminė deklaraciją, kurią pateikė e, komisija. E, ji įsipareigojo parengti CO2 rinkos ataskaitą. Ir taip pat ataskaita apie aukcionus. Taigi mes manome, kad yra susikloščiusi ypatinga situacija ir tas perviršis, kuris atsirado, jį nulėmė ir kiti reguliavimo sprendimai, kuriuos priėmėme kartu su parlamentu. Noriu priminti, kad mes visi kartu nusprendėme apriboti e, švarios plėtros mechanizme esančių kreditų skaičių. Buvo pasakyta, kad tie tais kreditais buvo galima pasinaudoti tik iki 2012 metų ir jeigu visi tie kreditai bus panaudoti, tai reiškia, kad vėlgi atsiras leidimų perviršis. Taip pat jūs visi minėjote, kad šalia viso to dar išgyvename ekonominės krizės e, laikus ir jo, tos krizės negalėjome numatyti, kai tvirtinome energetikos ir klimato kaitos paketą ir visą tai turi įtekos šiam pasiūlymui. Ir dar norėčiau priminti, kad ši priemonė bus tik laikina. Žinoma, komisija e, parengė ir pranešimą, kuriame ragina pradėti diskusiją apie stru, tos sistemos struktūrą ir mes pradėsime konsultaciją su suinteresuotaisiais asmenimis, aptarsime įvairias alternatyvas ir rengsime uh, daug susitikimų su interesuotais asmenimis. Ir kodėlgi būtų, kodėl reikėtų peržiūrėti aukcionų klausimą. Mes manome, kad šis e, pasiūlymas neturės įtakos kainam, kainai, tačiau e, rinkos analitikai pasiūlė keletą kainų skalių ir iš tų uh, skalių akivaizdu, kad poveikis nebus labai didelis ir tikrai nesieks tų ribų, apie kurias visi galvojo ir apie kurias buvo galvojama vykstant dėryboms dėl klimato ir energetikos paketo. Tačiau yra ir tokių mm, rinkos analitikų, kurie sako, kad dabartin, esant dabartiniai kainai, tai yra 6,55 eurai už toną, ta kaina jau e, atsižvelgiama į pasiūlytą priemonę. Ir to nereikėtų užmiršti. Antras svarbus niuansas, kurį daugelis jūsų taip pat minėjo ir tai yra priežastis, dėl, kurio, dėl kurios komisija pateikė savo pasiūlymą, tai yra ilgalaikė perspektyva. Mes jau kurį laiką kalbame apie mažai CO2 išskiriančios e, pramonės kūrimą, kalbame apie 2050 metus, taip pat e, neseniai vyko susitikimas Dohoje, reikia buvo sakoma, kad reikia didesnių užmojų. Ir jeigu kainos bus tokios, kokios yra dabar, tai kliudys investicijoms į mažai CO2 išskiriančią ekonomiką, o tų investicijų reikia ilgų laikotarpių. Taigi apie tai reikia galvoti, tai, apie tai mums kalba ir e, suinteresuoti asmenys. Tikrai kaina yra mažesnė negu buvo tikėtasi, e, tai yra normalu krizės sąlygomis, tačiau ta kaina neturėtų toliau kristi ir mes turime priimti racionalų sprendimą ir pasistengti leidimų kiekį paskirstyti racionaliau, atsižvelgdami į situaciją. Ir paskutinė pastaba poveikis įplaukoms, man atrodo, ponia Weisgerber apie tai kalbėjo. Žinoma, visi tie leidimai yra valstybių narių nuosavybė ir kai jie atsiranda rinkoje su tokiomis kainomis, tai turi poveikio valstybių narių biudžetams ir valstybių narių planams panaudoti tas lėšas, kovojant su klimato kaita ir investuojant į efektyvę energetiką. Dar vienas minėtas dalykas, kurį mes dabar pastebime. Jeigu kaina yra tokia ir jeigu nebus pritaikyta mūsų siūloma priemonė, tai bus imamasi papildomų nacionalinių priemonių, kai kurios valstybės narės jų jau imasi. Ir ponas Lyzė jau sakė, kad gali atsirasti vidaus rinkos fragmentacija, o tai turės neigiamo poveikio ETS sistemai. Ir pirmininkė, baigdama, tiesiog turiu paminėti, kad jūsų pakeitimai ketvirtas ir šeštas pakeitimai mums kelia tam tikrą susirūpinimą ir noriu dar kartą pasakyti, kad komisija e, aukcijonų klausimą yra pasirengusi peržiūrėti tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Mes manome, kad dabartinė situacija ir yra tos išimtinės aplinkybės. E, prieš keletą metų tikrai niekas negalėjo įsivaizduoti, kokioje padėtyje būsime dabar. Ir mes dabar tą, e, jeigu įgaliojimų delegavimas bus apribotas tik tai šią situaciją, tai mums kels problemų. Ir jeigu bus atliekama aukcionų peržiūra, tai visos institucijos bus įtrauktos, bus įtrauktas Europos parlamentas ir tikrai e, bus įvertinta ar susiklostė išimtinės aplinkybės. Tai, bet manau, kad būtų problematiška numatyti tik vieną e, korekciją trečiojų priekybos laikotarpiu. Mes tikimės, kad parlamente diskusijos vyks greitai, kad jos greitai vyks ir taryboje ir kad e, valstybės narės greitai suformuos savo poziciją šio klausimu. Ačiū. Taip, taip, suprantam, taip suprantam, kad komisijai neprimtina ar susirūpinimą kelia mūsų pakeitimo pasiūlymai ketvirtas ir šeštas, o dabar išklausėm visų tų minčių, kurios buvo pasakytos e, šiandien, buvo e, pasakyta, kad e, tas pašalinima, leidimų pašalinimas iš rinkos yra trumpalaikė, vienkartinė priemonė, tad tikrai tai, toje aplinkybė turėtų nuraminti. Ir čia e, pirmiausia orientuojamasi į tas įmonės, kurios daugiausia sunaudoja mm, energijos. Tad e, tokių įmonių sąrašas, daug energijos sunaudojančių įmonių sąrašas, čia iš tikrųjų tos įmonės e, irgi susiduria su, su būtent CO2 nutekėjimu, turiu galvoje uh, E, tekstilės e, įmonės, e, kitų rūšių įmonės, kurias būtent, kurio, kurio susi, kurias ve, kur tikrai vy, susiduria su problemomis su, dėl CO2 nutekėjimų. Tad tokiu būdu taip, čia kartu mes su uh, E, komisija ir taryba tikrai turėtume tada kartu aptarti rengiant e, ataskaitą. Ir tą klausimą teks aptarti plenarinėje sesijoje, tad būsimoji komisija, naujos sudėties komisija irgi turės pateikti tada jau pasiūlymą. Uh, nes e, reikės kartu grįžti ir prie dabartinių išimčių, kadangi e, nu, išimčių numatytų tam tikroms įmonėms, tos, kai kurios tos išimtis numa, su, suformuluotos per plačiai, tad jas reikėtų tikslinti. Be to buvo paminėtas solidarumas. Tad noriu pasakyti, kad jeigu mes vėlgi norėtume e, skatinti įmonės veiksmingiau naudoti energiją, tai labai svarbu atlikti tam tikrus pakoregavimus ir CO2 rinkoje ir ypač apivartinių taršos e, leidimų priekybos sistemoje, nes dabar toji sistema juk veikia dabartinės ekonominės krizės sąlygomis, krizės, kurios, e, kuri, kuri tikrai nebuvo numatyta, kai toji sistema buvo kuriama ir pradedama dėkti. Uh, Apie tai buvo e, kalbama be, be visa kita ir per Dohos susitikimą. Mes apie tai gana plačiai kalbėjome su kinų kolegomis. Ir buvo planuojama kaip tik Kinijos e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema Kinai e, šiaip jau pareiškė, jog jie tikrai pasirengę būtų dirbti su europiečiais, nes e, klimato kaitos metamus iššūkius galima atremti tik veikiant bendrom jėgom. Na, o kalbant apie, apie vartinių taršos leidimų priekybos sistemą, tai Tai vėlgi pirmiausia norėčiau palinkėti sėkmės e, tiems, kurie ketina numatyti e, CO2 elemento apmokestinimą. Tai, mes, dėl ko mes nusprendėm po ilgų sunkių dėrybų, jau atrodo stabilizuojasi ir jau ateinančių metų pradžioj mes tada imsimės naujų diskusijų, diskusijų apie tai, ką, gal, kaip reikėtų elgti su būtent šia CO2 rinka, ką būtų galima gerinti, kas, kas pasiteisino, ką būtų galima keisti. Tad aš įsivaizduoju, kad uh, kad e, būtų galima konkrečiai aptarinėti būtent CO2 rinkos klausimus e, tam tikroj, nežinau, taryboj ar tam, tikroj, tam tikrą numačius struktūrą tam klausimui skirtą. Galbūt būtų galima kartu parengti tam tikras gairias, kokios yra uh, kituose ūkio sektoriuose, būtų tai viena, būtų vien, viena galimybių. Be to, be to, juk mes jau e, skatinom savo laikų komisiją e, peržiūrėti e, sistemą čia tiesiog nenu, ne, ne, nenu, nenukrito toji mintis iš, iš, iš gėdų, kaip per kūnas iš gėdro dangaus įvairiose rezoliucijose, pranešimuose, nuomonėse, tą mes raginom komisiją padaryti. Komisija taip tada e, buvo, aišku, vasaros atostogų buvo laikotarpis, bet e, iš tikrųjų mes turėtume toliau tuos klausimus aptarinėti čia parlamento struktūrose. Ir dabar pagaliau jau komisija pateikė konkretų pasiūlymą. Tad aš dar kartą norėčiau paprašyti kolegų e, pateikti pakeitimų pasiūlymų, tačiau e, vengti per, e, jų pateikti per nelik daug. O tada jau galėsim aptarinėti kiek, kokį skaičių leidimų galima būtų laikinai pašalinti iš rinkos. Toliau tada turėsime įvertinti komisijos ataskaitą, kurioje komisija įvardijo šešias galimybės, kaip būtų galima mm, pakeisti iš dalies e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą ir aš paraginčiau, paraginčiau kolegas, kad kartu suformuluotumėt ir pateiktumėt klausimų raštu tarybai ir komisijai. Tad tiek plačiais bruožais aš norėjau apibendrinti ir tai, ką pats dar norėjau pasakyti. Ir tiesiog nu, tarybai norėtume pasakyti, kad mes laukiam tolimesnių žingsnių. Aš turiu galvoje ne, savo, ne vien savo pačios valstybę, Vokietiją, kurioje jau yra susikloščiusios tokios nemenkos aplinkosaugos e, tradicijos. Mes esam didžiausia ES valstybė ir turbūt vis dėlto turėtume geriau koordinuoti veiksmus, kad e, pirmiausia, pirmiausia e, įveiktume e, ar aptartume tą laikino pašalinimo priekybos leidimų e, iš rinkos klausimą ir po to tada jau imtumės kitų darbų susijusių su apivartinių taršos leidimų priekyba. Na, o dabar iki gruodžio 19 galite pateikti pakeitimų pasiūlymus ir tada e, sausio 23-24 e, surenksim komitete diskusijas ir tada vasario 19 bus balsuojama, kol kas e, nenumatyta, kurio plenariniai sesijoje tas klausimas bus e, aptarinėjamas, nes priklausys nuo kitų darbų. Tad dar kartą labai ačiū už diskusijas, buvo išsakyta kritiškų e, minčių. Tad dabar pereikim prie kito darbo atvarkės punkto. Darum, Bereich... Ir vėlgi čia kalba apie ETS Čia staudamas laikrodis vienoje srityje. Pranešėjas yra Petras Lyza ir pirmiausia jam suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, kadangi jūs kreipiatės visų pirmiausia į didžiausių ES šalių vyriausybės, tai turiu pasakyti, kad nėra sutarimo dėl e, federalinėje vyriausybėje dėl šių dalykų. Dėl oro linijų. Didelė dauguma parlamente ir taryboje patvirtino susitarimą. Parlamente dauguma buvo didelė, aš buvau šešėlinis pranešėjas, labai artimai dirbame, dirbame su transporto komitetu ir mano frakcijoje man neleido teikti jokių pakeitimų, plenarinėje sesijoje nebuvo pateikta jokių pakeitimų, kurie nebūtų buvę suderinti su pranešėju E, transporto komitete, taip sakau todėl, kad transporto komiteto pirmininkas pavadino mus vienu metu talibanu. Na, bet iš esmės e, mes susitarėme, priežastis buvo tokia, kad oro transportui emisijos buvo padidintos Tai yra ir kitų transporto sektoriai, kurie prisėda prie kovos su klimato kaita. Aptarėme automobilius, sunkiuosius sunkvežimius. Geležinkeliai naudoja elektrą. Todėl neprotinga neįtraukti į sistemą ir oro transporto, kadangi mums pavyko gerai dirbti su transporto komitetu. E, Galų galia mums pavyko parengti labai nuosaikę direktyvą e, dėl ETS. E, kalbam apie 30 procentų aukcionus, 20 procentų CO2 sumažinimu kitose srityse, o transportui 5 procentai. Taigi oro linijų, oro transporto indėlis į ETS yra labai nedidelis. Pavyzdžiui, jeigu vyksti iš Londono į Šanhajų, kalbama apie 2 eurų papildomą kainą. Ryanairas Europoje paskaičiavo, kad e, skrydžiams Europoje kaina padėtų 25 centais. Jeigu kalbėsime apie nacionalinės emisijas, E, tai kaip parodyta mūsų dokumente, nors turėjo diskusija būti ir be dokumento, bet čia yra mano asmeninis dokumentas, tai e, tai mokesčiai gali būti įvairūs nuo 16 dolerių iki 200. E, dolerių. Gauname daug kritikos iš trečiųjų šalių, tačiau dauguma trečiųjų šalių, 20 šalių, Australija ir Kanada yra nuosakiai nusteikusios e, jos konstruktyviai su mumis bendravo, bet Junktinės valstijos, Rusija, Kinija labai smarkiai priešinasi. Jų argumentas yra, kad mes kūrėme ekstrateritorinius teisės aktus. Aš nemanau, kad taip yra. Pamatyt, pažiūrėjai dokumentus, kurie yra išdalinti, pamatytumėte, kaip tai yra. Žinoma, mokesčiai priklauso nuo to, iš kur lėktuvas e, išskrenda. Daugiau mokama, e, jeigu skrendi į Meksiką negu tai į Japoniją. Jeigu Taigi e, argumentai, kad ES priminėja sprendimus, kurie e, daro poveikį trečiam šalim, šalims, yra neprotingas. Tačiau tokia opozicija yra net po to, kai Europos teisingumo teismas atmetė amerikiečių oro linijos skundą dėl dviejų svarbiausių priežasčių. E, kyla tokia opozicija iš trečių šalių. Visų pirma, trečiosios šalise vyroja nuomonė, kad ES nėra tikroji teisės aktų leidėja. Jiems tiesiog atrodo, kad jeigu na, kažkokį spaudimą Europos Sąjungai padarysi, jis subirės. yra juk ir trečių šalių, kurios turi laikytis Junktinės karalystės ar Junktinė valstybių teisės akto, jeigu čia ES teisės aktas, tai pamirškite tai. Na, e, situacija Junktinėse valstybėse gana įdomi. E, tam priimti teisės aktai rodo, kad jeigu e, transporto ministerija gali neleisti e, Amerikos oro linijams dalyvauti Europos ETS. Jie gana smarkiai susinervino, kai aš paminėjau e, Amerikos e, klimato kaitos dokumentus, kuris klimato kaitos teisės aktus, kurie susilaukė didelio paramos senate. Junktinės valstijose pirkimo sistema taikoma visoms, visiems sektoriams e, - oro eismui ir, ir taip pat ir visoms kitoms oro linijoms, kurios skrenda iš Junktinių valstijų. Kai tai paminėjau, jie iš tikrųjų e, smarkiai susinervino. Atstovų rūmose yra kitokia dauguma ir ši dauguma nori mums pademonstruoti, kad Amerikos klimato apsaugos politika nėra tokia, kokia buvo anksčiau. Tačiau tai nekeičia tarptautinės teisės. Kiekvienas argumentas, kuris pateikiamas prieš mūsų teisės aktus, galėtų būti, bu, galėjo būti teikiamas prieš amerikiečių teisės aktus anksčiau. Tačiau Obama gavo taikos premiją dėl to, kad kovoja su klimato kaita atrodo. Iš visų didesnių trečių šalių susilaukėme didelio spaudimo, jos vis sako, kad mes norime pasaulinio susitarimo, o ne europinio, kuris reguliuotų kinų, amerikiečių oro linijas ir panašiai. Mes sakome, kad mes taip pat norime pasaulinio sustarimo, tačiau problema yra ta, kad nuo Kyoto protokolo patvirtinimo šis e, pasiūlymas yra patiktas ir niekas nevyksta. Man atrodo, reikia aiškiai pasakyti, kad mes neprieštaravome pasauliniam sustarimui. Yra kitų, kurie tam priešintųsi. reikia, aišku, suprasti, kad yra pažangos pasiekti ir pramonė civilinės aviacijos organizacijos. Lapkričio mėnesį įsteigta aukšto lygio darbo grupė, kad kitų metų rugsėjo mėnesį, kai vyks generalinė asamblėja, būtų pateiktas dokumentas dėl pasiūlymo pasiekti, padėti siekti pasaulinio sustarimo. Ta generalinė asamblėja susirenka tik kartą į trejus metus E, taigi, jeigu e, reikia laukti tris metus, jeigu nepavyktų nieko patvirtinti. Todėl komisija pasiūlė stabdyti laikrodį ar atidėti mūsų teisės aktų įgyvendinimą metams. Tai yra tolimas, e, tai yra didelis žingsnis, dar turime pagalvoti, ar tai yra teisingas žingsnis. Mano uh, reakcija būtų tokia, kad tai yra protingas komisijos žingsnis, aiškiai parodant, kad mes visiškai nesipriešiname pasauliam susitarimui. Jeigu pavyktų jį pasiekti, būtų gerai. Būtent to mes ir norime. Jeigu ne, būtų aiškiai parodyta, kad e, ne dėl ES kaltė nėra, kalties nėra pasaulinio susitarimo. Ir tokiu būdu kartą kaltę nuo ES pečių būtų galima numesti ir vis tiek tada įvesti savo teisės aktus. Dar keletas dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Komisijos pasiūlyme yra daromas skirtumas tarp bendrijos vidaus skrydžių ir tarp žemyninių skrydžių. Komisija siūlo netaikyti mūsų teisės aktų tik tarp žemyniniams skrydžiams, nes bendrijos viduje vykdomiems skrydžiams, e, skrydžiai jie nėra svarbus e, trečioms šalims. Taigi mes norėtume įvertinti, kas yra teisinga dabartinėje situacijoje, yra už ir prieš. Aš kol kas nenoriu teikti jokių pasiūlymą, noriu išklausyti diskusiją, bet kokie komisijos pasiūlymo pakeitimai turime, žinoma, sukels problemų. Baigti viską reikia iki gegužės pirmosios e, dienos. Taigi pirmiausia, norėčiau aptarti šį klausimą su jumis, kas būtų su FIDA skrydžiais. Kai keleiviai pervažiami iš mažesnių oro uostų į didesnius ir po to, po to jie e, tęsia tarpžeminį skrydį, skrydį. Siekiant apsaugoti Europos viduje veikiančias oro linijas nuo konkurencijos. Reikia tokiems skrydžiams taip pat taikyti išlygą metams. Tai bus sunku, nežinau ar tai padės, tačiau šį klausimą keliu, nes jis yra aptariamas. Dar vienas dalykas, dėl kurio reikia patikslinti komisijos pasiūlymą, ko mes tikimės po metų. Galima spėlioti, kad kitų metų rugsėjo mėnesį neturėsime sprendimo, kuris būtų tiesiogiai taikomas ir visiems priimtinas. Jeigu pavyks, jeigu pavyks e, puikiai dėrėtis, e, būtų pasiektas susitarimas, kuris e, įsigaliotų po metų. Taigi, 13 metais dar nebus pasaulinio susitarimo, kad būtų galima reguliuoti emisijas oro transporto susitarėje. Komisija nieko nekalba apie teisės aktus. Mums reikia rinkos susitarimo, kad misijų prekybos sistema būtų panaši visiems, visi dalyvautų. Jeigu to nebus įmanoma padaryti nuo 14 metų sausio, reikia kažkokio perinamojo mechanizmo, kuris leistų taikyti mums mūsų sistemą, galbūt pakeista šiek tiek Vien dėl to, kad e, IKAO kažką žada nuo 15 metų, mes negalime sustabdyti savo teisės aktų. Tai yra kompromiso dalis, kad komisija ir valstybės narės dėrėtųsi tarp, e, tarptautiniu mastu, reikia žengti žingsnių, kad būtų galima eiti į priekį. Ačiū paminėjai mano pavardę, aš buvau šešėlinis pranešėjas ir dirbau su šio klausimu, bet prieš pradant kalbėti šią temą turiu pasveikinti ministrą, aplinkos ministrą. Sveiki atvykę. Aplinkos ministrą, Velso aplinkos ministrą. Dėl pasiūlymo Mes daug apie tai kalbėjomės. Čia parlamente buvo du svarstymai. Ir vienas buvo susijęs su kompromisu tarp aplinkos e, komiteto ir transporto komiteto. Turėjome atsisakyti daug dalykų. Kylant grėsmę, ar tai e, toks sutarimas pasiekiamas tarptautiniu mastu. ICAO organizacija atsakinga už tarptautinį oro transportą taip pat e, šį klausimą aptarnėjo 13-14 metų. O laikas, kaip sukurti tarptautinę sistemą, kuri apsaugotų mus nuo klimato kaitos ir visą tai reguliuotų tarptautiniu mastu, yra projektas. Na, Europoje šiuo metu, kaip sakė Vitrės Lyze, E, rinka skaidoma įvairiausių mokesčių. Niderlanduose yra mokestis. Kuomet e, autobusų bendrovės e, perveža keliaivius į Vokietiją, kad jie skristų iš ten, tada Vokietija atsirado mokestis, tada autobusai pradėjo važinėti priešingą krimtivį. Taigi tokia gavos vidaus rinka. Mūsų pasiūlymas buvo integruoti oro kelionės į emisijų priekybos sistemą. E, tai yra daug svarbiau. Tačiau valstybės narės turi turėti kažkokį politinę priemonę. Ar CO2 mokestį, ar emisijų priekybos sistemą. Aš nesu didelis e, bet kurios sistemos šalininkas, tačiau e, turime komisijos pasiūlymą, turime teisės aktą E, jis buvo aptarėtas ir Dohoje su Kinijos delegacijos vadovu. Ir jie, jų reakcijos buvo kol toli gražu nepozityvios. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad kažko reikia e, panašaus ir tarptautinių lygmenių. Man patinka pasiūlymas, mes jį aptarėme komitete su komisijos nariu lapkričio mėnesį. Ta pačią pirmą dieną, kai šis pasiūlymas buvo pateiktas. Jeigu tai būtų galima pasiekti, jeigu būtų įmanomas e, tarptautinis sustarimas, tai turėtų būti esminis sustarimas. Tačiau jeigu to nepavyks pasiekti, vis tiek duris bus jau pravertos ir bus galima kažką bandyti daryti kitaip. Kaip sakiau, kai diskutavome apie mano pranešimą, kažkas Kenijoje vyksta. Emisijų prekybos sistemos atsiranda ir kituose regionuose, kai kuriuose Kinijos regionuose planuojama įvesti visą sistemą visai šaliai. dėl jungtinių valstybių, tai jie nori tam tikros manevro laisvės. Jie nori tam tikrų kozerių darybose. Na, aš optimistiškai žvelgiu į mūsų galimybės, kaip siūlė pranešėjas. Reikia, kad tarptautiniai tartuniams skrydžiams kol kas tai būtų netaikoma. Ne vidaus skrydžiams turime savo teisės aktus. Mano gimtoje e, Vokietijos dalyje yra tam tikrų, yra ir salų, pavyzdžiui, e, mažų lėktuvų skrendi iš salų į žemyną, turi mokėti mokesčius, paskui sėdi į tarpkontinentinį skrydį ir skrendi į Ameriką. kaip čia kalbame apie tai, aš norėčiau, kad tai būtų kalbama apie CO2 mokesčius valstybės narėse. Iš valstybės narės žmonės pervažiuoja sieną ir sėda į lėktuvą ten, kur nereikia mokėti tokio mokesčio. Tačiau čia turime svarbią priemonę, tai yra emisijų priekybos sistema ir jeigu įtrauktume čia oro transportą, E, taip pat turėtume pasinaudoti ir tarptautinėmis galimybėmis. Tačiau aiškiai, jeigu nieko iš esmės nepasiūlysime nuo gruodžio 31 dienos, tai tiesiog pasiliksime su savo teisės aktais ir darysime darybą, e, spaudimus daryboms. Manau, kad kiti linksi man pritardami, turime taip daryti. negalima atiduoti savo kozirių, reikia juos pasilaikyti. Manau, kad tokiu keliu reikia eiti. Toliau Kris Deivis. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir Peteriui Lėsė, kuris um, jau seniai kalba apie uh, aviacijai skirtą ETS. Turbūt neverta aiškinti ir pagrysti priežasčių, kodėl mes norime įtraukti aviaciją. Tuos argumentus jau girdėjome, tiesiog reikėtų pažvelgti į tai, kas vyksta tarptautiniu lygiu. Ir manau, kad visą tai reikėtų nagrinėti tam tikrame kontekste kalbėkime atvirai, klimato kaitos dėrybose Europa bandė būti novatorė, bandė būti lyderė ir rodyti pavyzdį. Bet ką iš to gavome? Nieko, labai mažai vieną iš e, dėrybų dėl klimato kaitos temų ir principų yra tas, kad e, kiekviena pasaulio valstybė turi bendrų, bet diferencijuotų e, įsipareigojimų. Ir manau, kad mes turėtume pasinaudoti savo svertais ir kažko imtis. Ir būtent čia galime kažką nuveikti. Iš pat pradžių komisija ir kiti teigia, kad Šio darbo tikslas yra pasiekti traptautinį susitarimą, kad e, pažabotume didėjančius išmetimus, teršalų išmetimus aviacijos sektorijoje. Taigi mes stengiamės, kad būtų susitarta dėl mechanizmo, kurį pripažintų visas pasaulis. Tai yra labai svarbu ir manau, kad mes turėtume čia siekti realių veiksmų. Neapsiribokime vien žodžiais. Taigi kokia yra dabartinė padėtis? Mes žinome, kad komisija uh, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema pasinaudojo, kad pradėtų, paskatintų tam tikras diskusijas į KAO. Komisija mums teigia, kad buvo pasiekta reikšmingos pažangos, žinoma, buvo daug protestų prieš ES veiksmus šioje srityje, tačiau apskritai daroma reali pažanga ir dabar reikėtų truputį atsitraukti ir suteikti erdvės dėryboms. Dabar komisija mums teigia, kad dėl to grafiko, pagal kurį dirba ta tarptautinė organizacija, neįmanoma pasiekti sutarimą. Taigi siūloma šiek tiek atsitraukti, atsitraukti vienerius metus. Būtent to ir yra prašoma ir ji komisijos narė prašo kad ją paremtume dėrybose. Ir žinoma, Kai tik buvo paskelbtas šis pranešimas, e, komisarė buvo kritikuojama dėl to, kad nepadaryta pakankamai pažangos. Ja kritikavo žalieji, kiti kritikavo pačią mintį, pačią mintį, kad šiuo mechanizmu reikėtų naudotis siekiant tarptautinių sutarimų. Taigi, e, manau, kad turime remti mūsų dėrybininkę ji bando pasiekti susitarimų, tikrai neturime abejoti jos pasišventimu šiam darbui. Taigi nemėginkime pildyti teisėkuros teksto, tiesiog paremkime mūsų dėrybininkę ir kuo tekstas bus papraš, paprastesnis, tuo aiškesnis bus visam pasauliui siunčiamas signalas tas signalas būtų, kad mes esame pasirengę būti griežti, sieksime, kad ETS būtų taikoma oro linijoms, kurios skraido į ES oro uostus, jeigu nebus pasiektas tarptautinis susitarimas, tokia yra mūsų pozicija. Taip pat turėtume pasakyti, kad mes labai norime, jog būtų pasiekta pažangos į KAO generalinėje asamblėje. Ačiū Krisui. Dabar ponia Foster. Ji e, pakeičia pana Kelną. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kitiems kolegoms, kurie pateikė savo pastabų. Tikrai esate teisūs, mes visi remiame priemonės skirtas klimato kaitos padariniams šveltinti. Mes galvojame apie bendrą Europos oro erdvę, galvojame apie šva, vadinamį švarų dangų, tai yra privataus ir viešojo sektoriaus iniciatyva. Bet čia mums kylantis sunkumas iškilo ne dėl šio komiteto ar ne dėl transporto komiteto narių kalties. Tiesiog tas pasiūlymas turėjo labai daug trūkumų. Vienas dalykas yra turėti e, fiksuotus objektus ir taršos leidimų sistemą. Kai komisija prieš keletą metų pasiūlė į tą sistemą įtraukti ir aviacijos sektorių, iš karto buvo aišku, kad visada čia bus problemų, visada kils problemų norint nustatyti mokesčius trečiųjų šalių vežėjams. Tačiau dėja komisija neįsiklausė į įspėjimus. Įvairios teisininkų kontoros, kiti specialistai teigia, kad negalima taip dirbti. Ir dabar vyrauja visiška sumaištis. Daugiau nei šimtas šalių komisijai pareiškia, kad tai kels problemų. Dabar didžiosios šalis - Kinija, JAV, kitos - savo, priemė savo teisės aktus, pagal, kurie, pagal kuriuos oro linijos negalės laikytis ETS sistemos, kurią įtvirtina ES. Taigi, aš nemanau, kad yra pasirinktas tinkamas veikimo būdas. Tik dabar atsidūrėme situacijoje, kai yra stabdomas laikrodis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nekalbame apie tai, kad trečiųjų šalių vežėjai turi laikytis. Buvo pasakyta, kad priemonių taikymą reikia atidėti, tas taik... netaikymas turi galioti visiems. Mes Europ... ką galime pasakyti savo įmonėms, jeigu uh, E, joms yra taikomas mokestis, o tas pats mokestis netaikomas trečiųjų šalių vežėjams. Tokia yra susiklošiusi situacija. Taip pat kyla klausimas problema ir dėl konkurencijos. Kai komisija pateikė šį reglamentą, valstybės narės jį įgyvendino, įtraukė į savo teisę ir tada paaiškėjo, kad maždaug pusė jų to reglamento neįgyvendins. Žinoma, mes turime galvoti apie uh, teršalų išmetimų mažinimą ir kitus dalykus, tačiau ar IKAO mums pateiks atsakymą. Taip, IKAO toliau vykdys dėrybas, tačiau ji negalės nieko, niekam primesti. Taip, tai yra tarptautinė organizacija ir tik, tikimės, kad ten bus priimtas sprendimas dėl įgyvendinimo. Taigi, man kyla klausimas, dėl ko yra stabdomas laikrodis, kas vyks, kas įvyks po 12 mėnesių, kai e, kai kurios valstybės narė, kai kurios valstybės e, pareikš, kad e, jų oro vežėjai ne, nesilaikys tų nuostatų. Kas tada bus daroma? Aš manau, kad reikėtų atidėti visų priemonių taikymą. Negalime leisti, kad ir toliau tęstųsi tokia situacija. Žinau, kad čia norima išgelbėti savo reputaciją, tačiau anksčiau nebuvo klausomasi argumentų ir dabar siūlomos būdas tikrai nepadė, nepadės sušvelninti klimato kaitos priemonių. To, ta pasiūlyta sistema buvo per daug preskriptivaus pobūdžio, ji buvo neveiksminga. Ir dabar komisija mūsų prašo padėti ją išspręsti problemą, tačiau ne, ne mes sukėlėme problemų. Tai pasiūlė ne aplinkosaugos komitetas ir ne transporto komitetas. Dabar komisija prašo mūsų ją gelbėti. Taigi, jeigu jūs norite kažką atidėti, atidėkite viską ir tada vėliau sugrįžkite pas mus informuokite, kas buvo nuspręsta IKEO, IKAO ir tada visi pasiūskime vienodą signalą. Aš noriu paremti savo šalies pramonę, aš nenoriu, kad mano įmonės turėtų konkuruoti e, surištomis rankomis. Taigi tokie būtų mano argumentai ir man būtų Labai įdomu išgirsti komisijos pasisakymą ir taip pat panaši diskusija artimiausių metų vyks ir transporto komitete. Ačiū, Lena Mekanen. Jackie Foster, atsakysiu. Taip, komisija pateikia teisės akto pasiūlymą ir teisės akto pasiūlymas buvo priimtas, tad Europos Sąjungos, Europos komi... tai yra ministrai dalyvavo priimant teisės aktą. O dabar e, atsimenu, kad paskutinės kadencijos parlamentas pritarė šiaip jau mūsų ETS e, pasiū... teisės akto pasiūlymui ir, kaip suprantu, remia ir dabartinį komisijos pasiūlymą. Tad iš tikrųjų čia mes e, negalim tiesiog atmesti šito komisijos e, teisės akto pasiūlymo kaip, kaip neprotingo, nes nemažai paramos jam išreikšta. O dabar noriu pasakyti, kodėl man, mane neramina komisijos pasiūlymas, tai dėl tų priežasčių, kurias išdėstė Jackie Foster, kad veiksmų, kuriais, kurių bus imtasi tam, kad būtų galima uh, E, kažkaip traktuoti CO2 išmetimus iš aviacijos sektoriaus, tai tuo, kas siūloma, čia iš tikrųjų užkerta kelią. Nes tai labai e, mažos priemonės palygintos su tom, kurių ėmėsi nacionalinės e, institucijos, numatydamos tam tikrus mokesčius ir tam tikrų transporto vežėjams. Uh, Antai 8 svarai sterlingų jungtinėje karalystėje numatomas toks mokestis, kalbant apie tarptautinius, tarpžemininius skrydžius. Tad, kad mes iš tikrųjų nem, nematom pažangos e, dabartiniai, e, tai yra dabartiniai e, apivartinių talžos leidimų prekybos sistemui. O komisijai pasakysiu, kad mane neramina šis pasiūlymas, nes prieš kelis mėnesius mes aptarinėjom jau jūsų ETS e, pasiūlymą. Žinau, kad kai kas e, labai daug dirba, daro spaudimą e, dėl kosmetinių produktų direktyvos. Nežinau, kad vėlgi, jeigu čia yra lobistų, tai jeigu čia jie išgirstų, kad e, mes šiaip jau atmestume šiaip jau tą komisijos pasiūlymą, tai tikrai būtų negerai, bet aš pritarčiau kolegai Kris Deivis, kad mes neturėtume automatiškai pri, pritarti pasiūlymui. Galim pasakyti, kad galim šiaip atidėti ten e, šit, e, šitą sistemą kuriam laikui. O klausimas būtų komisijai. Tai kaip mes žinosim, kad IKAO susitarimas pakankamai geras, kas jį įvertins ir kaip, kaip tada diskusijos šiaip jau vyksta dabar taryboje, turiu galvoje pirmiausia, ta šalis, kurios nesuinteresuotos IKAO susitarimu. Dabar dėl JAV galimos patar, paramos tarptautiniam susitarimui, tai vėlgi būtų gerai žinoti, ką JAV daro. Tad e, labai gaila, kad vėlgi mes e, vėl iš naujo grįžtam prie šito teisės akto. Prieš kelis mėnesius sakėm, kad to nereikia daryti, bet dabar komisija pateikė pasiūlymą ir, ir mes vis dėlto vėl. E, Aš nežinau, ar mes dabar tikrai greunam bet kokius lūkesčius susijusius su būtent ETS sistemos išplėtimu ir oro transportui. Atsiprašau. Atsiprašau. Buvo dar tebeverčiama į prancūzų kalbą. Šiuo labai svarbiu klausimu kuris nuolat iškyla, kai kalbam apie kovą su klimato kaita ir kartu oro transporto indėlį į CO2 išmetimus. Iš principo galima susitarti. Tačiau dabar, kai taikoma sistema, tai kelia nemažai nerimo. Čia dabar vėl baiminamasi reglamentavimo, jeigu kuris būtų vien Europai. Tai aišku, mūsų įmonės jų konkurencingumas nukentėtų, turiu galvoje oro vežėjus, transporto vežėjus. Tad mes turėtume daugiau pasikliausti ir tarptautiniais susitarimais. Ir vėl čia nekalbam apie naivius europiečius, tačiau mums reikia tarptautinio susitarimo. Jei ne, tai tada mes tiesiog diskvalifikuosim savo oro vežėjus, nukentės jie e, konkurencingumo prasme ir kartu priminsiu, komis, Kinija juk užsakė ir bus keletą lėktuvų, pamirškim, nepamirškim to, kas vyksta Rusijoje. Tad mes viena vertus taip norim tinkamai kovoti su klimato kaita, tačiau aš manau nuomonės, kad už klimato kaitą atsakanti komisijos narė dabar kol kas taip atidėjo į šalį mokeš, apmokestinimą, CO2 komponentų apmokestinimą, to reikėjo tam, kad būtų galima siekti tarptautinio susitarimo, kurio reikia. Jeigu tokio nepasiektume, tai tikrai tada vėl, kaip jau sakiau, su didžiuliam problemom susidurtų mūsų įmonės. Tad aš siūlau elgtis labai atsargiai aptarinėjant šį klausimą. Ir kartu per daug ne, nesišvaistyti mm, žodžiais žiniask, žiniasklaidos priemonėms. Tad iš tikrųjų reikėtų taip siekti tarptautinių susitarimų. Bandy. Yes. Ačiū toliau, ponas Kalbrandė. Pirmininkė, nekartosiu to, ką pasakė keli kolegos. Tačiau turime pripažinti vieną didžiausių problemų siekiant tarptautinio sustarimo dėl bet kokių priemonių kovojant su CO2 emisijomis ir vienodų žaidimo, vienodo žaidimo sąlygos. Ir jeigu yra kažkokias rytis, kur yra automatiškai vienodo žaidimo sąlygos, tai yra aviacija. Nes mes įmame tą patį, apmokysime visas bendrovės vienodai, visiškai Aš esu įstikinęs, kad tai nėra praktinių problemų ar kažko kito problema. Tai yra principo reikalas. Daugelis e, šalių ir žmonių nenori apmokestinti aviacijos. Matėme su Žybalu, su PVM mokesčiais taikomas aviacijai jie neegzistuoja. Taigi kalbėkime sąžiningai ir Nekurkime čia keistų argumentų. Turiu labai paprastą klausimą. Jeigu čia būtų konkurencijos klausimas, tai galėtų būti konkurencijos klausimas, tačiau kaip tai gali tapti konkurencijos klausimas, kai kavos podelis e, Londono oro uoste kainuoja daugiau negu visas mokestis skrendant iš Šanhajų. Pagal e, Peter Lyze man tai kainuoja 2 eurus. Taigi kas šiame pasaulyje pakeis oro liniją dėl dviejų eurų skirtumo? Vienoje oro linijoje gėrimai nemokami, tai yra pelningiau negu kad jų negauni nemokamai. Ir tai nieko nebendra neturi su ETS. Klausimas komisijai. Ar tai yra iš tikrųjų konkurencijos klausimas, ar daugiau klausimas susijęs su tuo, kad mes iš tiesų nenorime kišti nagų prie aviacijos. Norėčiau sužinoti, kur galima būtų išgerti kavos į oro uostą už 2 eurus. Bet pirmiausia, išklausykime galbūt komisijos. Ačiū, ponė pirminkė, laba diena visiems. Iš tiesų, jūsų pasisakymai buvo labai naudingi, bandant suprasti e, jūsų nuomonę apie tos atvirus klausimus, kurie reikia komisijos pasiūlyme. Kaip žinote, komisija visada rėmė pasaulinio sustarimo sprendimą prasidėjus IKAO procesui mes aktyviai dalyvaujame tose diskusijose, tačiau aišku, kad IKAO procesas neduoda rezultatų per tą laiką, kuris galėtų leisti imtis veiksmų. Todėl komisija ir pateikė savo pasiūlymą dėl to, kad aviacija būtų įtraukta į ETS sistemą nuo 2012 metų. mes jokių būdų nesutinkame su tuo, kad mūsų priemonė yra neteisėta. Jos teisėtumas yra įrodytas Europos teisingumo teisme. Vyko e, viešusios konsultacijos plačių mastų prieš patvirtinant ES teisės aktą, įskaitant, e, įtraukiant aviaciją į ES ETS. Ir tai nėra komisijos teisės aktas, tai yra ES teisė ir tai turi suprasti visos šalis dalyvaujančios dabartinėse diskusijose. Nors IKAO ir lieka pagrindinis formas, kur galima būtų siekti pasaulinio susitarimo, akivaizdu, kad nuo ES ETS išplėtimo progreso, žingsni, progreso tempas padidėjo neprecedentis atvejis, kad jie įsteigė ekspertų grupę, skiria išteklius tam, kad būtų galima aptarti ir tinkamumą e, rinkos priemonių. Tai nėra tik tai ETS, yra įvairūs kompensavimo režimai, kurie svarstami, kai kurie susiję su pajamomis, kiti be. Kiti ne. IKAO taryba lapkričio 9 dieną sutarė, kad šios priemonės techniškai yra įmanomos, jos gali būti gyvendintos, tačiau reikia politinio ligmens susitarimo, kad būtų galima palengvinti tokių priemonių įgyvendinimą. Ir tam, kad būtų galima palengvinti šį politinį procesą, buvo įsteigta aukšto lygio darbo grupė, tai padarė pirmininkas Korbe ir jis pats pirmininkauja tai grupiai. Ji praėjusią savaitę susitiko pirmą kartą E, ji turėtų e, suteikti tą politinį postumį, kurio nėra e, techninėse diskusijose apie, apie režimus susijusius su rinkos priemonėmis. Pritariu tiems kolegoms, kurie minėjo, kad ne, mažai tikėtina, kad pasaulinė priemonė būtų patvirtinta ir pradėtų veikti nuo tada, kai, tada, tada, kai susirinks į kavo generalinę asamblėją. Tačiau tikėtina tai, kad galima sukurti priemonių sistemą, kuri leistų egzistuoti regioniniams ir nacionaliniams e, priemonėms, kuris pagrįstų kelią e, galų gale bendram pasauliniam sustarimui dėl vienos priemonės. Aš manau, kad šią galimybę Europą turėtų pasinaudoti ir atsižvelgiant į pažangą pasiektą 9 lapkričio tarybos sustarime, Mūsų komisija 12 dieną pasiūlė, kad ES laikinai taikytų išlygą Europos ETS sistemos taikymui aviacijai e, susijusiam su oro transporto judėjimu į ir iš Europos. Ši išlyga taik, būtų taikoma visiems vežėjams. Jeigu Lufthansa skrenda iš e, e, Frankfurto į Vašingtoną, tai jiems būtų netaikoma sistema. Jeigu e, Britų oro linijos skrenda kažkur į užsienį, tai jiems nebūtų taikoma, o jeigu Kinijos oro linijos skrenda Europos viduje, tai jiems būtų taikoma ši sistema. Taigi, ES maršrutuose turėtume laikytis ES e, teisės aktų. Tas laikrodžio sustaibimas E, išlaiko nediskriminuojančius principus, kurie vadina, taikomi ETS režime ir užtikrina vienodas žaidimo sąlygas visiems operatoriams. Šį pasiūlymą mes sugalvojame nestaiga, jis buvo rengiamas atidžiai, jis buvo vertinamas, kiek jis galimas įgyvendinti praktiškai, e, juk mūsų vežėjai ir trečiųjų šalių vežėjai ir pačios valstybės narės, kurios administruoja ETS gyvendimą aviacijos srityje, reikalauja aiškumo. Jiems reikia sugebėti veikti laukiant e, susitarimo. Ir kuo paprastesnis sprendimų procesas, tuo e, nuoseklesnė yra ES ETS. Tiesa, kad tie kolegos ES, kurie atstovauja mus aukšto lygio darbo grupės darybose nusipelno tam, kad galėtų, turėtų galimybę dalyvauti diskusijose iš europinės perspektyvos su tam tikrais vertais. Kažkaip tai turime atsižvelgti į tai, kokiu grafiku vyksta ICAO procesas, kad galėtume numatyti tinkamus laikus ar laiką, laiko ribas tam tai siūlomai išlygai. Ir būtent todėl mes suome vienerių metų terminą tai išlygai, kad išlaikytume svertus ir e, nebūtų pasteisinimų iš trečių šalių e, kolegų, kurie sako, kad ES pakerta į KAO procesą ir jo galimybę pateikti protingą rezultatą e, besiruošiant asamblėjai. Tokio, tokios galimybės dabar nėra. Dabar turėtume tikrą galimybę dalyvauti visiems partneriams ir mes tikimės, kad mūsų partneriai iš trečiųjų šalių sureaguos pozityviai. Yra e, žinių apie tai, kad Junktinės valstijos abejoja dėl bendros pasaulinės priemonės. Manau, kad turime siekti diskusijų su tais partneriais, o tokios diskusijos jau įvykusios iki lapkričio IKAO tarybos posėdžio. Manau, kad yra solidus pagrindas tęsti tokį dialogą, per politinį dialogą, bet ir taip pat apsikeitimą dvi šalių pagrindų tarp mūsų ir tų trečių šalių partnerių, kuriuo nesuprato ES ETS ketinimų ir reikšmės ekstra teritorialumo aspektas. E, mūsų nuomonė mes jį sureagavome ir suteikėme tą galimybę į kao siekti prasmingo rezultato ir susitarimo e, rugsėjo ir spalio mėnesiais kitų metų. Po mūsų pasiūlymo patvirtinimo kolegijoje lapkričio 20 jau įvyko pirmosios diskusijos darbo grupėje šią temą Kitos diskusijos numatytos sausio 7 dieną. Varsijos narės e, iš esmės remia šį sprendimą, o šiandien sulaukti komentarai, išgirsti komentarai nekompromituoja mūsų pasiūlymo, jo ketinimų. Manau, kad ES suinteresuota tuo, kad išlaikytume nuoseklę liniją dėl mūsų pasiūlymo gyvendinimo. Tai taip pat užtikrintis, kad mūsų darybininkai į KAO turės galimybių apsaugoti Europos e, interesus, taikant tarptautinį režimą. Man atrodo, kad komisija iš tikrųjų tikrai norėtų e, paaiškinti savo pasiūlymą visiems suinteresuotiems parlamento nariams ar darbuotojams ir pateikti informaciją, kaip galima anksčiau, apie visas, visus etapus. Mes jau pateikėme medžiagos internete, e, aiškiname, koks yra, kokia yra, koks yra regioninis taikymo mastas, kokiam šalims būtų taikomas šis sprendimas ką tai reikštų, kokios reikšmės turėtų vairiams šalims. E, norėčiau paraginti kolegas susipažinti su medžiaga, jeigu kiltų kokių klausimų, taip pat aš mielai atsakyčiau. Ačiū už šias pastabas. Dabar žodis e, Peter Lyze. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, kadangi laikas labai greitai bėga. Buvo vėl paminėti nacionaliniai mokesčiai. Norėčiau paraginti visus kolegas pasigilinti į šį klausimą. Mes esame šią temą išplatinę dokumentą. Jeigu kažkas yra ne taip, tai prašau pranešti man raštu ir atitinkamai pakoreguosiu dokumentą. Atsakydamas kolegai iš um, Junktinės karalystės, taip pat uh, ir Britų konservatorių atstovui, Noriu priminti, kad Junktinės karalystės vyriausybė neseniai padidino mokestį. Jeigu, pavyzdžiui, skrendama pirmąją klasę, tačiau ir ekonominės klasės keleiviams e, mokesčiai yra dideli. Pavyzdžiui, jeigu skrendate daugiau nei 6000 mylių, tai mokestis yra 184 svarai vienam asmeniui toks yra vienas mokestis vienoje valstybėje narėje. Ir jeigu mes darysime tai, ką siūlo komisija ir ETS, kol kas apsiribosime, šiem, kitais metais apsiribosime tik tai vidaus skrydžiais, o po metų įtrauksime ir tarptautinius, tai tikrai negalime kalbėti apie konkurenciją jeigu yra nustatomas toks mokestis kaip 184 svarai. Vyriausybės gauna pinigų iš vartotojų. Ryanairas taip pat padidino bilietų kainas dėl taršos leidimų sistemos. Ta, tos kainos padidėjo 25 centais. Pavyzdžiui, jeigu aš skrendu į kokią nors e, Ispanijos salą, tai moku 25 centais daugiau. Bet jeigu skrendu savo šalyje, tai moku 10 kartų daugiau. Taigi tikrai neprasminga kalbėti apie konkurencijos iškraipimus, kai įžūlios vyriausybės traukia pinigus iš vartotojų kišenių. Ir mes esame užsipuolami, todėl kad manoma, kad ES yra, ES yra silpna. Aš esu pasirengęs svarstyti įvairius pasiūlymus ir prašau kolegų siūlyti konkrečias formuluotės. Aš esu pasirengęs dirbti greitai, kad galėčiau atsižvelgti į pakeitimus, taigi jau šią savaitę pateiksiu pranešimo projektą, kad vėliau galėtume atsižvelgti į vairius pasiūlymus. Manau, kad komisija dirbo labai atsargiai ir išsamei ir daugelis klausimų, kurie buvo kilę diskusijų metu, yra išspręsti. Bet um, aš nežin, nesu labai optimistiškai nusiteikęs dėl galimybės pagerinti pasiūlymą. Vis dėlto turėtume pasitikslinti dar vieną dalyką. Komisija sakė, kad nebus tarptautinio susitarimo, kuris įsigaliotų nuo 2014 metų sausio pirmos dienos. Aš taip pat manau, tačiau turėtume iš IKAO gauti ne tik tarptautinės sistemos metmenis turėtume iš IKAO sulaukti aiškaus įsipareigojimo, kad anksčiau ar vėliau toks susitarimas, tarptautinis susitarimas bus pasiektas. Taip pat norėčiau atsižvelgti į tai, ką siūlė komisija, ką sakė komisija. Tarptautinis susitarimas yra mūsų tikslas. O kol jo nėra, mums reikia tam tikros sistemos, pagal kurią ES, Australija, kitos šalis galėtų naudoti savo nacionalinės sistemas. Negalime leisti to, kad po keliarių ar keliolikos metų dar nieko nebūtų pasiekta. Taigi, ačiū Jums už diskusiją, lauksiu Jūsų pasiūlymų. Mano darbo tvarkaraštis yra sudėliotas taip, kad turėsime laiko pranešimui aptarti ir baigti jį nagrinėti pavasarį. Ir taip pasiūsti labai aišku signalą, kad ES tikrai nėra kliūtis tarptautiniam susitarimui. Mes suteikėme IKAO visas galimybės ir jeigu IKAO rezultato nepasieks, tai bus ne mūsų kaltė. Ačiū. Pone Forster, yra vienas klausimas ir kurį komisija neatsakė. Uh, leidžianti nukrypti nuostatą galios 12 mėnesių. Aš e, žinau, kaip bus su toli, tolimųjų reisų avialinijoms, tačiau kitas klausimas yra dėl vietos avialinijų. Taigi, laikrodis stabdomas 12 mėnesių ir jeigu šalis, e, kurios nesilaikys nuostatų po 12 mėnesių, ar bus taikomos kokios nors sankcijos, mes žinome, kad kai kurie trečiųjų šalių vežėjai to nesilaikys, jūs tą taip pat žinote. Taigi, ką ketinate daryti po 12 mėnesių, kai trečiųjų šalių vežėjai nesilaikys šio reglamento? Aš pateikiau šį klausimą ir norėčiau išgirti atsakymą, nes tarp dažnai užduodamų klausimų ir atsakymų, atsakymo neradau. Ačiū. Turbūt mes turėtume apie tai kalbėti, nes būtent mes priimame sprendimus, komisija tik teikia pasiūlymus, o mes turime priimti sprendimą. Ir mes apsispręsime, kas bus Peter Lyze pranešime galiausiai. Jeigu komisija nori atsakyti, tai prašau, bet man atrodo, kad mes esame teisėkuros institucijos, o ne komisija. Taip, jums leidus aš atsakysiu į šį klausimą. Šis teisės aktas bus taikomas visiems vežėjams vykdantiems vidaus skrydžius ES, neatsižvelgiant į jų priklausomybę kuriai nors šaliai. Tai reiškia, kad sankcijos ir baudos bus taikomos taip, kaip numatyta ES teisėje. Ačiū. Baigėme diskusiją. Labai ačiū visiems joje dalyvavusiems kolegoms. Kita diskusija vyks sausio 28 dieną. Vėliau vyks diskusija, jau turint pakeitimus, paskutinė diskusija e, komitete vasario 26 dieną ir tikiuosi, kad viską baigsime kovo mėnesį. Taigi dabar šį klausimą nagrinėti baigėme. Ačiū už dalyvavimą. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Nes nepristatysiu visų darbo tvarkės punktų šią temą, dalyvauja pranešėja Juta Hauk, žodis jai. Ačiū. Greitai pristatysiu septynis e, darbo tvarkės punktus, kuriuos dabar nagrinėjame priminsiu, kad laiko, pirmininkas sako, primenu, kad mes laiko turime iki 19 valandos, taigi nebūtina labai skubėti. Taip, tačiau yra ir dar vienas darbo tvarkės punktas. Die Beschlussfähigkeit, Gott sei Dank wollen wir nichts beschließen, äh, feststellen müsste, dann äh, könnten. Taigi, mes kalbame apie 2011 metų biudžetą, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ilgai šio klausimu nekalbėsiu. E, šie visi punktai yra susiję su agentūromis, kurios patenka į mūsų kompetencijos rytį. Yra parengtas pranešimas, kuriame išdėstyti pagrindiniai principai. Ir mes turime nuolat prisiminti, kad biudžeto principai, kurie yra įtvirtinti sutartyje, turi būti vykdomi, reikia laikytis biudžeto drausmės principo, biudžeto metinio principo. Kai kurie kolegos praėjusią savaitę Strasbūrę turbūt atkreipė dėmesį ir suprato, kad taryba nelabai domisi biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Ir turiu pasakyti, kad buvo kalbama apie 90 milijonų eurų. Minėjau ir metinį biudžeto pobūdį. Šis principas yra taikomas agentūroms ir tas principas reiškia, kad tam tikriems metams paskirtas biudžetas, jo dalis negali būti perkelta į kitus metus. Taigi veiklą reikia planuoti taip, kad um, lėšos numatytos tiems metams ir yra išleidžiamos tais metais. Jeigu kartais taip neatsitinka, yra taikoma išimtis, tačiau čia reikia skaidrumo, mes turime suprasti, kodėl taip įvyko. Ir jei pažvelgtumėte į mano pasiūlymus. Jei pažvelgtumėte į mano pranešimus, pamatytumėte, kad kai kurioms agentūroms kilo sunkumų išleidžiant joms skirtas lėšas tais metais, nes nebuvo įvykdytos kai kurios sutartys ir teko atidėti mokėjimus iki kitų metų. Komisija turi savo atstovų visų agentūrų valdybose ir manome, kad komisija turėtų uh, padėti toms agentūroms, ypač kad jos galėtų laikytis biudžeto metinio pobūdžio principo. Taip pat agentūroms reikia pagalbos ir priimant į darbą darbuotojus. Taryboje, komisijoje, parlamente mes esame sutarę dėl bendro principo. Ir Taip pat esame sutarę, kaip komisija galėtų padėti agentūroms. Esame sutarę dėl bendro požiūrio. Prieš tą bendrąjį požiūrį mes primiktinai reikalavome, kad visos agentūros turėtų turėti personalo planus. Taip pat reikia užtikrinti, kad ir biudžeto generalinis direktoratas įvykdytų savo tikslus. Taigi tie planai turi būti vykdomi. Kalbėtoja atsiprašo, turiu atsigerti vandens, nes esu peršalusi im wesentlichen das ähm, was zu den agenturen Tad tiek norėjau pasakyti apie agentūras, jų biudžeto įvykdymo padėtį. Bet kita vertus reikėtų pridurti, kad ir audito rūmai nėra, nėra tam tikra kažkokia šventoji karvė. Audito rūmai irgi dirba e, spaudžiami laiko. Ir dabar skaitydami audito rūmų ataskaitą kur be visa kita e, minimi, minim, minimi interesų konfliktai tam tikrose mums pavaldžiose agentūrose. Tai, tai vis dėlto agentūros vis dėlto dirbo, jų darbas ne, ne, nesustojo tuo laiku, kai audito rūmai vertino jų veiklą ir agentūros toliau tiesiog kūrė mechanizmus, kaip būtų galima išvengti interesų konfliktų ir kaip būtų galima šalinti tų konfliktų padarinius. Tad kita vertus tai, ką tu toje auditorumo ataskaita, nėra, nėra, kaip pasakyti, galutinis dabartinis padėties e, įvertinimas, kadangi ataskaita šiaip jau truputėlį atsilieka nuo, nuo, nuo dabartinės padėties. Toliau, dar vieną dalyką norėčiau paminėti dėl Europos vaistų agentūros biudžeto įvykdymo. Aš visą laiką sakiau, kad čia reikėtų šiai agentūrai atkreipti dėmesį ir į sumas susijusią su išlaidomis, veiklos išlaidomis. Tačiau turiu galvoje Europos vaistų agentūros e, tarybą ir valdybą, o E, jų darbe dalyvauja valstybių narių e, atstovai ir tie, tie asmenys nesuinteresuoti būtent išlaidų padengimu, nes tada jie tuo nesuinteresuoti. Mes jau keliarius metus šiaip jau siekiam, kad būtų e, e, susitarta dėl, būtent dėl išlaidų padengimo. Kol kas šito, dėl šito susitarti nepavyko, galbūt ateinančiais metais galima tikėtis, kad tai bus padaryta. Tad tiek dėl agentūrų. Toliau aštuntas darbo tvarkės punktas. Čia kalbama ne apie agentūrų biudžetus, tačiau apie ES biudžetą, bendrąjį biudžetą ir šiuo klausimu pasakysiu, kad audito rūmai vėlgi mm, ne visada laikosi e, ne visada objektyvūs vertindami. Aš galėčiau tą teikti. Nes antai Mes, e, aplinkosaugos, mes matom, kad e, aplinkosaugos ir sveikatos klausim, tai yra sveikatos e, sektoriai sudedami į vieną ir dabar aš neprisimenu, kokias šitos kvotų skaičių, bet tai iš tikrųjų juk čia tas paklaidos, e, paklaidos kvota yra nulis, tad aš manyčiau, kad tikrai čia netikslingai su, sujungti šitie, šitos temos. Ir todėl mes norėtume, kad kai, kai auditorumai renks ataskaitą už 2012 metus, kad tiesiog e, auditorumai remsis tinkamų pagrindų, kad tikrai ne, nepateiktų iškraipytos padėties vaizdo, iškraipyto padėties vaizdo. Toliau, e, klimato kaitos klausimai pavesti visai naujam generaliniam direktoratui, kuriam irgi reikės sudaryti biudžeto metmenis. Tiesiog jiems irgi reikės išmokti kaip skirstyti, kaip numatyti lėšų paskirstimą programą ir atskiros programų dalims. O čia galima kalbėti apie tik taip biudžeto įvykdymą tik 58 procentais. Galbūt padėti būtų galima e, ištaisyti ateinančiais metais, bet į tą aplinkybę auditorumai turėtų atsižvelgti, kai renks 12 metų ataskaitą. Tad tiek norėjau pasakyti apie E, biudžeto įvykdymo, įvykdymo padėtį agentūrose ir, e, ir turėdama galvoj ES bendrąjį biudžetą. Pirmininkas. Ačiū, Jutei Haug. Tad taip, galim tada patvirtinti, kad e, biudžeto įvykdymas patvirtintas. Iš tikrųjų, išgirdom gana išsame padėties e, analizę, skaičių nemenkai, ar būtų norinčių kalbėti. Šešėlinis pranešėjas Fernandės. Prašom. Fernandes Ozonas. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudá-los a todos e saudar de forma especial. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su visais ir norėčiau pasveikinti kolegę Jutą Hauk, pasveikinti už tai, kad ši nuveikė tokį puikų darbą. Aš nekartosiu tai, ką pranešėja kalbėjo apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Aš sutinku su jos svarbiausiais argumentais, tačiau norėčiau vieną dalyką pridurti. Dabar tai, kaip būtent šis klausimas pateiktas, pateikiamas kaip tai, tai, kas buvo pasakyta apie visas agentūras. Čia buvo pasakyta, nežinau, ar čia išversta taip, e, tiesiog nebuvo pateikta, buvo pasakyta, kad nebuvo pateikta įrodymų, esą, jog kuri nors čia paminėtų agentūrų būtų veikusi netinkamai vykdydama biudžetą, kad būtų galima kalb, kalbėti apie tam tikrus tiesioginius pažeidimus ar sukčiavimo netgi atvejus. O kai kalbama apie išlaidų, veiks, išlaidų klausimą, veiksmingumo klausimą, Tai galima prileisti minti, kad galbūt galima tam tikrų e, pažeidimų, nors, e, nors kita vertus e, nepateikta konkrečių įrodymų dėl to. Aš manyčiau, kad šis pacituotas sakinys būtų išbrauktas, kad reikėtų paredaguoti tekstą ir tiesiog kažkaip švelniau suformuluoti mintį, tiesiog turint jau galutinius duomenius, tada jau būtų galima galutinai patvirtinti biudžeto įvykdymą. Galbūt e, tiesiog e, reikėtų sušvelninti e, tą sakinį, kur kalbama apie galimus sukčiavimo ar pažeidimo atvejus, ar, ar ten tas teksto vietas, kur netiesiogiai kritikuojami audito rūmai. Galbūt būtų galima aptakiai suformuoti, suformuluoti, kad galbūt ir Taip, galbūt yra tam tikrų pažeidimo atvejų, tačiau neturėdami įrodymų mes negalim vis dėlto apie tai kalbėti. Nes vėl e, išlaidų klausimas, išlaidų veiksmingumo klausimas, čia savotiškas dvigubas neiginys. Toliau dėl gero valdymo, e, išlaidų veiksmingumo Tad čia iš tikrųjų vertinama buvo, kaip laikomas iš tų principų. Čia ne vien viskas su, suvedama į išlaidas ir jų veiksmingumą. O tą progą dar kartą norėčiau padėkoti Jutai Haug už puikų darbą. Grazie Presidente. Mi complimento con la relatrice per la qualità dei parametri. Noriu pasveikinti pranešėją parengus aukštos kokybės pranešimus. Noriu pabrėžti, kad šis šimetinė užduotis yra labai svarbi. Biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra yra svarbus demokratinio tikrinimo proceso e, etapas. Europos parlamentas pagal sutartis patvirtina biudžeto įvykdymą, ne tik e, patikrinęs e, sąskaitų tinkamumą, bet taip pat ir išlaidų kokybę. Kaip žmonių atstovas, aš manau, kad tai yra mūsų, viena mūsų svarbiausių užduočių būtų įvertinti, ypač kalbant apie maisto saugą, aplankos saugą, įvertinti komisijos ir agentūrų dirbančių šiuose srityse darbą ir įvertinti, ar teisingai išleisti vartotojų mokesčių mokėtojų pinigai ir ar tinkamai išleistos lėšos siekti politikoje nustatytams tikslams. Kalbant apie sveikatos būklę, aplinkos būklę, tai yra dalykai, kurie yra labai svarbus kasdieniam piliečių gyvenimui. Gyvenimui todėl biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, ypač rimtos ekonominės krizės metu, e, dėl ko yra nemažai antieuropietiškų jausmų, o piliečiai turi e, e, aukoti tam tikrus dalykus, kad turėtume pap, normalius biudžetus. Taigi šis užvykdymo įvykdymo patvirtinimas turi įrodyti, jog tos išlaidos yra pateisinimas, nes jos sutikia pridėtinę vertę ir kad būtų vengiama išlaidų, kurios nėra pateisinamos ar nėra būtinos. Tai yra fundamentaliai svarbu, kad ši procedūra būtų proga įvertinti situaciją ir vertinti, ar per tuos praėjusius metus ankstesnės rekomendacijos buvo įgyvendintos, ar buvo imtas tinkamų iniciatyvų tą situaciją pagerinti. Kaip žinote, kalbant apie decentralizuotas agentūras, įskaitant tas penkias, kurios patenka į mūsų kompetencijos sritį, dažnai sutinkamos tos pačios problemos. Pirmoji yra <clears throat> ta, kad trūksta efektyvių priemonių užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie praeitėje pasitaikė aplinkos apsaugos agentūroje ir maisto saugos agentūroje. Tačiau e, žmogiškųjų išteklių valdymas, taikant skaidresnės procedūras ir e, vidaus kontrolę yra svarbus dalykai. Kaip mūsų pranešėja pasakė, 2011 metais pasiekta realios pažangos, bent jau aplinkos agentūroje ir vaisto agentūroje. Tiesa, kad audito rūmai metinė ataskaitoje jau kelintą kartą patikė, kad nėra esminių klaidų miestų sanitarijos ir kitose srityse, tačiau apskritai biudžeto eilučių pagal mūsų kompetencijos sritis e, įgyvenimas yra patenkinamas. Taigi, turint e, esamus duomenys, atrodo, kad kažkokių tai didelių klaidų ar sušiajimo atveju nepasitaikė ir pranešė rekomenduoja e, patvirtinti biudžeto įvykdymą šioms penkioms agentūroms. Taigi, kaip šešėlinis pranešėjas, aš galiu jai pritarti. Mes suprantame, kad visais atvejais e, ataskaitų tikslumas ir e, teisėtumas visada bus tikrinami giliau. Na, pana Gerbrandė ir mes tikime jo sugebėjimais. patikrinti e, tų ataskaitų teisėtumą ir sažiningumą. Ačiū. Aš e, ten norėčiau pasakyti, kad aš taip pat žaviuosi pranešėjos ištvermingumu Ir aš taip pat, atrodo, užsikrėčiau nuo jos e, tuo peršalimu. Paskutinėse trialogose apgailėstauju, sakydama, kad nesutinku su tuo biudžeto vykdymo patvirtinimu. Norėčiau paaiškinti mūsų frakcijos poziciją, kodėl nereikėtų patvirtinti e, biudžeto įvykdymą, kol nebus pateiktas nekvalifikuotas e, auditorumų pareiškimas dėl biudžeto įvykdymo. Dėl tų penkių agentūrų mes, mano, mes manome, kad, kad jų biudžeto vykdymo patvirtinimas turėtų remtis e, SBO gairėmis, EBPO gairėmis. Ir dar vienas dalykas. Šia, ši biudžeto įvykdymo patvirtinimo proga. Žinau, kad e, kasmet tai būna, esu jau pripratusi su ta mano, prie, prie tos monitorijos. Nepaisant sunkumų turime galiausiai patvirtinti tuos biudžetus. Galbūt šį kartą galėtume būti šiek tiek energingesni. Norėčiau priminti Anakudakės pastabas komisarui, kai jis čia pas mus laikėsi, kai jis žadėjo, kad reikia kovoti su interesų konfliktais, mažinant biudžetus ir panašiai. Mes matome, kad šiuose nuomose šių elementų nėra. Būtų gera proga priminti komisijos narui jo pažadus. Taigi mes pateiksime keletą pakeitimų. Būtent šiuo klausimu. Galbūt šiek tiek praplėsime šios biudžeto vykdymo procedūros mastą. Taigi mes nebalsuosime už biudžeto vykdymo patvirtinimą, tačiau mes norime dalyvauti pačiame procese. Labai ačiū ECR e frakcijai, kad norite dalyvauti procese. Prieš suteikiant žodį pranešėjai, dar paprašysime pasisakyti komisiją. Okay, dann die Kommission hat sich nicht geeinigt, dann gebe ich der. Komisija nekalbės, taigi žodis pranešėjai. Noriu. Būtent tokia dilema ir yra. Dilema yra susijusius ne tik su komisijos departamentais, bet ir agentūromis. Agentūros negali paskliauti savo generaliniais direktoratoriais, netgi rengiant biudžetą. Ir manau, kad tai iliustruoja, ką mes visą laiką ir sakome. Normalus komisijos direktoratas turėtų rūpintis bent jau tiek biudžeto klausimais, ir atsakyti į komiteto klausimus, nepaisant to, kuris čia bebūtų komitetas. Šiuo mes turime sulaukti atsakymų. Dabar sureaguodama į kolegų komentarus. Džiulį noriu pasakyti, kad nesupratau, ką jūs pasakėte apie e, įvykdymo patvirtinimą. Nežinau, ar čia vertimas toks buvo, bet jūs sakėte, kad audito rūmai nebaigė dar pats procedūros. Tačiau 11 metų biudžetas audito rūmų baigtas tikrinti, kiek tai susijęs su visomis agentūromis. Jie yeah yra pasakę, kad nepastebėta jokių pažeidimų, taigi viskas buvo daroma pagal taisyklės. Džiulį, jeigu tu nori, kad būtų taikoma daugiau taisyklių agentūroms, aš įsivaizduoju, ko galima norėti, turiu pasakyti, kad taikomas bendras požiūris įvairiuose posėdžiuose tiek parlamente, taryboje, komisijoje sukūrėme tą bendrą požiūrį. ECR frakcija taip pat buvo atstovaujama, Dželsas Čičesteris dirbo toje darbo grupėje. Todėl pirmininkaujant Danijai balsavome dėl to požiūrio. Mūsų pirmininkas pasirašė dokumentą, parlamento pirmininkas, pirmininkaujančios valstybės atstovai, komisijos pirmininkas ir vicepirmininkas. Toliau mano atsakas ponui Canoni. Vėlgi nesu įstikinus, ar čia nėra vertimo klaidos, Tačiau kaip ten būtų italų kalbos vis tiek nebūčiau supratusi. Ne, audito rūmai nepastebėjo jokių klaidų e, visuomenės veikatos ir aplinkos agentūroje. Tačiau ji tas agentūras sudėjo su žuvininkystė ir kitomis e, politikos rytimis toje pačioje ataskaitoje ir tuomet E, klaidų lygis sudarė jau 5,4 procento. Tačiau aplinkos ir visuomenės veikatos agentūrose klaidų nebuvo. Jų buvo kitose politikos rytise. Todėl susidaro įspūdis, kad šiuose dviejose srityse taip pat yra klaidų. Tai netiesa. Čia turėtų, aišku, būtų, būti audito rūmų atstovų šiandien, tačiau aš noriu paprašyti jų, paraginti jo teikti faktus kitaip, kad būtų visiškai aišku visiems. Aš žinau, kodėl jie taip daro. Žinoma, kad mūsų biudžetas nesudaro 0,7 procento viso ES biudžeto. Galbūt jie nenori, nu, nemano, kad reikia visą laiką teikti detalius duomenis, bet galbūt jie galėtų, nes taip susidaro klaidingas įspūdis. Pirmininkė, tikriausiai jūs pasakysite, kokie yra e, terminai pakeitimams. To jau netrukus. Visgi komisija nusprendė pasisakyti. Merci, monsieur le président. Non, j'avais un petit peu... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš truputėlį abejojau, nes tiesą sakius, e, tarsi negirdėjau tiesioginių atskirų klausimų komisijai iš pasisakiusių. Tačiau manyčiau, kad būtų pravartu patvirtinti štai ką. A, tiesą pasakius, aš net, neatstovauju visiems e, su klausimu susijusiems generaliniams direktoratams. Aš, ats, aš esu iš Sanko generalinio direktorato, tai yra čia minėtinos tik keturios agentūros. Uh, Tačiau klausiausi labai, labai įdėmiai biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir kartu vėlgi e, nepamirškim tai, tai, tai, kas buvo pasakyta dėl mūsų dalyvavimo agentūrų e, valdybose, tarybose, e, kad užtikrinant gerą valdymą. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų agentūros darė nemenką pažangą, tai yra tvarkydamos interesų e, konfliktus arba e, stengdamos jų išvengti. Bet kita vertus, tas klausimas yra labai jautrus e, klausimas ir iš tikrųjų yra pačios agentūros, e, jau atlieka darbą, yra e, kartu atliekama jų priežiūra. Tai yra labai svarbu tiek pačioms agentūroms, tiek labai svarbu ir mums patiems. Ačiū. Ähm, Ačiū. Terminai pakeitimams teikti. Tai yra gruodžio 19 diena 10 valanda. Aplinkos komitetas balsuos E, sausio 24, o biudžeto komitetas kovo 18 dieną. Ačiū visiems dalyvausiems diskusijoje ir dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto, tai yra Nagojos ir Kvala Lampūro protokolas. Tai yra pasiūlymas dėl tarybos sprendimo e, sudaryti E, Nagojos Kvalalumpūro protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo ir Kartachenos biosaugos protokolo. Mes rytoj balsuosime dėl viso pranešimo teksto, o dabar tiesiog norėčiau paaiškinti, apie ką kalbame. Taigi kalbame apie Kartachenos mm, biosaugos protokolą Jis yra pridėtas prie biologinės įvairovės konvencijos. Tai yra tarptautinis susitarimas, kuriuo, kuriame kalbama apie priekybą gyvais pakitusiais organizmais, sukurtais pasitelkus šio laikinės biotehnologijas. Taigi, yra užtikrinama, kad e, valstybės būtų tinkamai informuotos prieš prašant leidimo importuoti tokius e, organizmus. Protokolė yra 15 punktų, yra daromos nuorodos į atitinkamus tarptautinius susitarimus ir taip pat yra įsteigiamas biosaugos informacijos biuras, kuriame būtų keičiamas informacija apie gyvus pakitusius organizmus ir tas biuras taip pat teikia paramą įgyvendinant protokolą. Aš pats esu pranešėjas, taigi keletas žodžių apie protokolus. Papildomas protokolas realiai prisidės prie biologinės įvairovės konvencijos ir Kartachenos biosaugos protokolo įgyvendinimo, kaip ir ES atsakomybė žalos atlyginimo direktyva, kuri buvo primta 2004 metais. Taigi protokole yra nustatoma atsakomybė ir žalos atlyginimas dėl tų organizmų padarytos žalos. Manau, kad pateiktas pasiūlymas yra geras. Siūlau jį patvirtinti ir džiaugiuosi tuo, kad e, valstybės narės pasirašė tą papildomą protokolą ir raginu jas kaip galima greičiau jį ratifikuoti. Taigi tiek, ar būtų norinčių pasisakyti? Prašau. Ana Ro... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu daniškai. Ana Rosbach sutinku su jumis, kad ES turėjo jau e, pasirašyti šitą biologinės e, įvairovės protokolą. O dabar e, tas paaiškinimas apie galimą žalą ir, ir taip čia reikėtų paaiškinti ir kartu bendradarbiauti tam, kad būtų galima atremti šią žalą. Tačiau kalbam apie keitimąsi gerąją praktiką. Todėl labai malonu, kad minimas, mes kalbam apie atsargumo principą apie nacionalinių įstatymų prieimimą tam, kad būtų galima įtvirtinančių atsakomybę už žalą daromą aplinkai. Man tas klausimas yra labai svarbus ir labai svarbu Europoje tiesiog apie tai kalbėti, nes juk mm, mes iš tikrųjų kalbam ne vien apie Europos valstybės, mes kalbam ir apie trečiųjų, treč, trečiasias šalis, nes e, tiek norėjau pasakyti ir dar kartą labai ačiū, kad e, tikrai jūs e, ėmėtės šio klausimo. Labai ačiū. Ačiū. Galbūt Estija, Graikija ir Malta taip pat galėtų pasirašyti šį protokolą. Čekija, Latvija ir Švedija jau rat, jį ratifikavo, tai yra labai teigiamas žingsnis. Atrodo, kad mes visi sutarėme, pakeitimų pateikta nėra ir manau, kad rytoj bus galima gana greitai balsuoti dėl to pranešimo. Baigėme šios dienos darbą. Rytoj susitiksime 10 valandą. Koordinatorių posėdis vyks 9 valandą. Dabar posėdį baigiu, o rytoj 10 valandą pradėsime nuo balsavimo. Ačiū. Ačiū Jums visiems. Ačiū visiems, kurie liko čia iki posėdžio pabaigos. Iki rytojus.